Good afternoon, colleagues. My apologies. Labai diena, kolegos. Atsiprašau, kad šiek tiek vėluojame. Paprastai taip nebūna. Labai diena, Birgit. Atsiprašau ir mūsų pranešėjo, kurie atvyko beje laiku. Na kągi, kolegos, mes pradėsime nuo to, kad lapkričio 29 dieną įvyko trišalės darybos dėl bendros vizų sistemos ir ponia Kaufman mums papasakos apie taip, kaip vyksta darybos. Prašau. Ja, dank, dank, ačiū pirmininkė, ačiū Klodai, aš kalbėsiu trumpai. E, vizų lipdukai dažnai yra padirbinėjami, jų yra pakankamai daug apyvartoje ir todėl ekspertų grupė buvo pasiūlysi, e, kaip būtų galima išvengti tų padirbtų vizų lipdukų. 2005 metais buvo pateiktas pasiūlymas vizų lipdukus padaryti tokius, kad būtų įdėkti papildomi e, padmažymos. Mūsų komitete 16 metais buvo mm, pritarta šiam pasiūlymui ir 30 gegužės buvo pateiktas šitas pasiūlymas trilogomui. Pirmasis trilogas įvyko lakryčio 21 dieną praėjusiais metais ir šiame triloge vyko diskusijos labai konstruktyviai liko du klausimai, kuriuos reikėtų dar papildomai išsiaiškinti. Pirmoji problema, kurią reikėtų išspręsti, tai ar Airija dalyvaus šioje sistemoje, pagal kurią yra dėgiamos e, bendros vizų žymos. Taryba ir komisija kol kas laikosi skirtingų teisinių pozicijų, kaip konkrečiai tai padaryti. Ir šit metu skirtingos teisinės nuomonės kol kas išlieka, o mes parlamentas kol kas esame lyg ir tarpininkas ir siekiame dar kartą patvirtinti, kad Airija liktų šios sistemos e, sudėtinė dalimi dėl perinamojo laikotarpio terminų, tai yra to laikotarpio iki kada senosios vizų įklijos dar galios ir kada bus pradėtos dėkti naujos. Aš vis dėlto tikiu, kad Maltai pirmininkaujant mes susitarsime ir išspręsime ir tuos du mano minėtus neišspręstus klausimus. Taigi tikiuosi, kad procesai neužtruks ir Maltai pirmininkaujant mes susitarsime galutinai. Dėkoju. Um, Dėkoju. Tik vienas e, iš kolegų nori pasisakyti. Žirarai, dėl šio klausimo, ar ne? Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip ir pasakė mūsų pranešėjai, kalba eina apie nedidelės apimties dokumentą, bet kuris yra vis dėlto labai svarbus, nes mes norime kovoti su dokumentų ir vizų padirbinėjimu. Uh, Ir tai taikytina yra ir vizų įklijoms, nes matome, kad labai dažnai tos, e, tos įklijos yra padirbinėjamos, ypač pastruoju metu. Ir todėl reikia kuo skubiau pasiekti sutarimą šiuo klausimu. Aš norėčiau pasveikinti pranešėją vieną e, vertus dėl to, kad ji tikrai yra atsidavusiai dirba ir padėjo palaikinautinį ryšį su mumis. Ir taip pat dėkoju ir už tai, kad ji nori bendradarbiauti su šešėliniais pranešėjais. Ir aš tikrai norėčiau pasakyti, kad aš tikiuosi, kad darbas dėl šio dosie baigsis sėkmingai, nes pranešėja ji tikrai labai da, protingai ir elegantiškai tvarko. Aldė šešionės pranešėjas pagyrė pranešėją. Ačiū Žerarai. Dėka, dėkoju visiems, kas dirba su šiuo dosie. Kiek aš suprantu, per kitą, per uh, ateinančią savaitę skaitinama surinkti dar vieną trišalių darybų posėdį. Ir e, tuomet jau pirmininkaus Malta. Na kągi, kolegos, dešimtasis e, punktai nuo 10 iki 20, tai yra 2015 metų biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūra. Mūsų pranešėjas yra ponas Jezek. Ponas Jezek. bet man ką tik pranešė, kad jūs jį pavaduosite, ar ne? Atsiprašau, kad susipanėjau. Žerarai, gal tu galėtum pristatyti šios dokumentus, žinau, kad padarysite labai gerai. Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu ne, ne savo vardu, o pavaduodamas kolega Peter Ježek. Uh, ir taip pat kaip e, ALDE frakcijos atstovas. Pranešėjas pirmiausia norėtų. Aš jums perskaitysiu tai, ką parengė ponas Ježikas, nes aš neužsiminėjau šiais klausimais. Taigi pirmiausia, pranešėjas norėtų pasidžiaugti, uh, tuo, kad e, klaidų lygis e, įgyvendinant 2015 metų biudžetą buvo mažesnis. Tai reitin aktualu dabar, kai susidurėme su didžiuliais iššūkiais. Ir pranešėjas e, džiaugiasi taip pat ir tuo, kad buvo surasti pakankami ištekliai tam, kad galima būtų tinkamai reaguoti migracijos iššūkius Europoje. Ponas Ježek taip pat norėtų. Kas vidaus reikalų generalinį direktoratą, užtikrinti, kad būtų surastas tinkamos lėšos tam, kad galim tinkamai priimti ir perkelti pabėgėlius. Ir pranešėjas gavo informaciją iš vidaus reikalų generalinio direktorato ataskaitos ir uh, Toliau agentūrų biudžeto e, e, įvykdymo patvirtinimas. Pranešėjas džiaugiasi, kad 2015 metais e, agentūros ėmėsi veiksmų, kad ištaisytų klaidas ir iš esmės džiaugiasi, kad biudžetas buvo panaudotas gerai ir veiksmingai. Frontexas turėtų ir toliau stengtis, kad būtų pagerintas jo biudžeto valdymas. Audito rūmai išreiškė e, e, e, nuomonės su tam tikromis išlygomis dėl to, kad jūroje vykdomos operacijos. Kad papildomai toms operacijoms reikėjo 1,7 milijono eurų. Taip pat jis atkreipė dėmesį, atkreipė dėmesį tai, kad e, Frontexas turi, sugebėjo susigražinti tik tai 700 tūkstančių iš milijonų 400 tūkstančių netinkamai išnaudotų lėšų. Toliau, Sepolis ir Europolis pranešėjas e, e, mano, kad šios agentūros galėtų sugebėjo su, nemažai sutaupyti 17,2 milijono eurų ir pranešėjas norėjo paminėti šį skaičių. Ir baigdamas, mūsų pranešėjas mano, kad, kad šiuo metu Europos biudžetas nėra pakankamas ir mes matome, kad vis dar iškilų ir nespręsta yra mokėjimų krize. Ir tai yra itin aktualu vidaus reikalų ir teisingumo srityje. Ir komisija turėtų spręsti šią situaciją. Ponas Ježek taip pat tik e, laukia kolegų e, iš kitų frakcijų pakeitimų tam, kad galima būtų surenkti šešėlinių pranešėjų diskusiją jau kitą savaitę. Tai tiek, ponė pirmininkė, apie biudžeto vykdymo patvirtinimą. Much, Gerard, the... Labai ačiū, pirmininkė. Terminas pateikti pakeitimams yra sausio 19 diena, 17 val. ir mes tikimės, kad vasario 9 komitete kalbėsime vėl apie tai. Bet dar norėčiau prieš baigiant diskusijas paklausti, ar turi kas nors ką pasakyti dėl tų 11. Ar man atrodo, ar kad kažkokie keisti garsai sklinda atrodo, kad ne komiteto nariai triukšmauja, tai man turbūt tik tai taip atrodo. Ketrin norėtų paklausti. Labai trumpai. Prašom, prašom, trumpai. Ačiū. Dėkuoju. Norėčiau padėkoti e, pranešėjai ponui Ježikui ir jį pakeitusiam kolegai Dupre. Norėčiau padėkoti, kad jūs perteikėte pranešėjo mintis ir atrodo, kad viskas vyksta gana neblogai. Žinome, kad biudžeto vykdymo patvirtinimas yra labai svarbus agentūroms, nes tai yra galimybė uh, E, ir mums pasižiūrėti tai, kaip agentūros įgyventina biudžetą. Kolega sakė, kad pastaraisiais metais agentūros susidūrė su gana sudėtinga situacija. Deja, pokyčiai įvyko labai greitai, pirmiausia saugumo srityje, migracijos e, srityje. E, Pagrindinių teisių apsaugos srityje taip pat įvyko daug poslinkių. Ir mes turime pripažinti, kokios svarbios yra agentūros dirbančios karščiausiuose taškuose ir suvokti, kad jos turės ir toliau taip sunkiai dirbti ateityje. Reikia prisiderinti prie tų sudėtingų situacijų Europoje. Audito rūmai taip pat minėjo e, tam tikrus dalykus, pavyzdžiui, kad agentūros nevienodai sėkmingai dirba, o dėl kolegos ką tik paminėtų dalykų mes pasižiūrėsime dar kartą į tai ir galbūt per šešėlinių pranešėjų posėdį pašnekėsime. O komisiją norėčiau paraginti dirbti konstruktyviai ir toliau. E, mes panašiai visuomet dirbame. Dar kartą dėkoju už darbą pranešėjai ir esu pati pasirengusi dirbti kartu su kitais kolegomis. Toliau, ačiū, Katrin. Pasai, turėjau pasakyti, kad jūs esate socialdemokratų šešėliniai pranešėjai, dabar kiti šešėliniai pranešėjai buvo nei ponė Spinelį ir ponė Makovei. Po pirmasis ponas Bonė, prašom. Labai ačiū. Zdechovskio Tomašo vardu kalbu, aš esu šešėlis pranešėjas. Mm, norėčiau padėkoti ponui Dupre už pasisakymą. Bet reikia pasakyti, kad dėl kai kurių agentūrų yra problemų jau visą eilę metų. Ir norėčiau padėkoti audito e, rūmams už jų ataskaitą išsame. Visos agentūros mums yra labai svarbios, ypač dabar, kai e, kai kurios iš jų vaidina labai svarbų vaidmenį migracijos krizės kontekste, dėl to diname joms lėšas ir darbuotojus. Tačiau reikia kontroliuoti, pasižiūrėti, ar lėšos naudojamos veiksmingai ir ar sukuria papildomą vertę Europos lygmenių pono Ježiko projekte pranešimų tai atsispindi. Ir aš norėčiau dar pasisakyti, kas mums EPP svarbiausia yra. ESO agentūra turi gyventinti finansinį reglamentą ir pagerinti mokėjimų savalaikiškumą, nes vėluojantis mokėjimai ir padid, padid, vėlavimas padidėjo dar 15 metais lygant, lyginant su ankstesiais metais duomenų apsaugos pareigūnas. E, labai svarbus jo vaidmuo e, duomenų apsaugos e, kontekste ir PNR kontekste mes dabar kūrėme sistemą, taigi reikia pažymėti, kaip svarbu šiai tarnybai gerai dirbti Frontexas dėl buveinės reikia užtikrinti skaidrumą sąlygų, pagal kurias veikia darbuotojai ir visa agentūra. Reikia taip pat užtikrinti, kad ta tarnyba bus patikima. Krizės laiko turbūt Sepol, e, Europol sujungimas, kiekviena iš agentūrų atsakė atsakinga už skirtingas sritis, bet jas reikėtų išlaikyti atskirai, bet reikia užtikrinti veiksmingą bendradarbiavimą esant būtinybei. Kokie Reikia taip pat, kad kitos agentūros prisidentų prie naujų užduočių. MCDDA agentūra konkrečiai, kad ji prisiderintų prie naujų aplinkybių. Ir tikimės, kad bus visos problemos spręstos. Ačiū, Guevardu, ponė Spinelį. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegai Ježek už tai, kad jisai pristatė šitą pranešimą. Aš pavalavau šiek tiek į posėdį, atsiprašau. Vienas dalykas mane sudomino, ypač, pavyzdžiui, audito rūmo ataskaita apie ES institucijų išlaidas. Mane labai domino. Uh, Romų integracijos klausimas. Aš, žinoma, pateiksiu keletą pakeitimų siūlymų, pavyzdžiui, dėl finansinių projektų fragmentacijos, dėl kokybės kriterijų, reikėtų ne tik tai kiekybinių, bet ir kokybinių kriterijų vertinant projektus. Ir be to man labai svarbus klausimas, kodėl mažai atsižvelgiama į pilietinės visiems, visuomenės lūkesčius, kai siekima kovoti su ant, prieš, rom, su prieš Romus nukreiptomis tendencijomis. Taip pat aš pritariu audito rūmų teiginiui, kad užsienio politikos srities ir ypač migracijos srities išlaidų kontekste integracijos procesai visada yra aiškiai siejami ir turėtų būti siejami su nuostatomis dėl žmogaus teisų laikymosi. Deja, ta nuostada ne visai įgyvendinama, kai yra patvirtinami ir įgyvendinami projektai. Tai teigia, pavyzdžiui, auditorumai, tai nėra mano išsigalvojimas, pavyzdžiui, Sahara Met projektų kontekste tas pats yra pasakytina, kai sprendžiame migracijos klausimus, migrantų integravimo klausimus, tai yra labai svarbus aspektas. Ačiū Barbarai, dabar ponė Makovei. Labai dėkoju. Kalbėdama apie e, agentūras, kurios patenka mūsų komiteto kompetenciją, norėčiau pasakyti apie interesų deklaracijas. Šios interesų deklaracijos yra skirtos tam, kad būtų užkirstas kelias galimiems interesų konfliktams. Visos agentūros, tai yra visų agentūrų vadovai, šių agentūrų uh, valdymo e, pareigūnai turi pildyti interesų, galimų interesų konfliktų deklaracijas. Taigi kiekvienas pareigūnas turi užpildyti deklaraciją, kurioje jis įsipareigoja vengti interesų konflikto. Ir po to pareigūnas pasirašo tokią a, e, deklaraciją. Bet man atrodo, kad tai yra absurdiška, nes aš manau, kad kažkas kitas turėtų įvertinti, ar galimas yra interesų konfliktas ar ne. Vis, visi direktoriai turi pareikšti, kokiose organizacijose jie dirba, kokiu organizacijų nariai jie yra, nes tai yra vienintelė galimybė mums išsiaiškinti e, tai. Be to, reikia taip pat užpildyti ir finansinių interesų deklaracijas. Ir po to kažkas turi tas deklaracijas patikrinti tam, kad paaiškėtų, ar nėra uh, galimo interesų konflikto. nes pagal dabartinę sistemą tie aukšto rango pareigūnai patys save kontroliuoja, taigi vykdoma tik tai tokia savikontrolė, tai tikrai nėra pakankama. Toliau kalbėdama apie Sepolį, apie Europos policijos koledžą. Ši agentūra gavo 2 milijonus 500 e, tūkstančių iš Europos komisijos tam, kad sustiprintų kovą su terorizmu ir tam, kad sustiprintų uh, savo gebėjimus artimuosius rytuose ir centrinėje Afrikoje. Tačiau visiškai neaišku, kaip tos lėšos buvo panaudotos, kam jos buvo išleistos, kokie projektai buvo gyvendinti ir iš tikrųjų tie projektai prisidėjo prie mūsų kovos su terorizmu. Tai visiškai nėra aišku šiuo metu. Ir dar vienas dalykas Maždaug 13 tūkstančių pareigūnų praėjo Sepolio surinktus mokymus 2015 metais, tačiau vėlgi niekas nevertino, kokie buvo tų mokymų rezultatai. Puiku, kad buvo surinkti mokymai, bet neaišku, ar tie mokymai davė realių apčiuopiamų rezultatų. Nėra jokios informacijos apie tai. Ir be to, aš manau, kad visos agentūros savo uh, E, tinklapį turi skelti, skelbti e, savo agentūros biudžeto įvertinimą, kurį atlieka audito rūmai. Nes jeigu o, e, kam nors yra įdomu, kaip yra išleidžiamas agentūros biudžetas, toks žmogus turėtų turėti galimybę agentūros tinklapyje susirasti jam reikalingą informaciją. Yra dar vienas dalykas. Kai mes kalbame apie agentūras, apie agentūrų veiklą, agentūrų atstovai ne, nedalyvauja šiuose diskusijose. Kodėl taip yra? Pažiūrėkite, kodėl jie neateina, ar jų nedomina visiškai, kaip mes vertiname jų biudžeto įvykdymo. Kodėl taip yra? Okay, Ačiū, ponė Makovei. Nematau daugiau atstovų, atrodo vienos agentūros atstovas galėtų būti, jeigu aš neklystu. Present, iš tikrųjų, iš tikrųjų, vienos agentūros atstovas yra, iš tikrųjų labai malonu pas, bent jau konstatuoti, kad vienos agentūros atstovas atvyko. Uh, EULIZA reiškia vienintelė agentūra, kurios e, fina, e, biudžetą verėtų patvirtinti. Ačiū. Žezek. Iš tikrųjų jisai rengia šitą pranešimą, tačiau Žeraldai, galbūt jūs galėtumėte atsakyti šitos klausimus. Nors nu, žinoma, jūs nereikėte pranešimo. Dėkuoju, Pinka, aš labai norėčiau atsakyti į pateiktas klausimus ir, išsakytą, ir, ir pateiktas, pašsakytas pastabas, bet aš ko gero to negalėsiu padaryti. Aš perduosiu tai ištikimai visas jūsų pastabas, pono Ježek. Ir galiu dar kartą pažadėti, kad jis surengs šešėlinių pranešėjų susitikimą, kuriame jie galės visi aptarti pateiktus pakeitimus. Ačiū, ačiū, kad jūs pakalbėjote pranešėjo vardu. Labai svarbu pateikti pakeitimus iki sausio 19 dienos 17 valandos. O balsavimas vyks vasario 9 dieną. Dėkuoju šešėlėms pranešėjams, dėkuoju kolegoms, kurie pasisakė šiuo labai svarbiu klausimu. 21 darbo tvarkės klausimas. Tai yra nuomonės projektas dėl susitarimo tarp ES ir Lichtensteino kunigaikštystės dėl papildomų taisyklių susijusius iš sienų ir vizų finansinės paramos priemonės e, kaip vidaus saugumo fondo dalies 2014-2020 metams. Nematau pranešėjų, ar kas nors pavaduoja jį, Jozefą Weidenholzerį. Tiesiog galbūt turėtume peršokti iš kalbą atvės klausimą, kadangi nematau jokio pakeitinio pranešėjo. Pakeitimus galite pateikinėti šiuo klausimu iki sausio 18 dienos 14 valandos. Būtų buvo gerai, jeigu kolega būtų atvykęs, bet iš karto pažvelgime 22 darbo tvarkės klausimą. Colleagues, if we could pause for just one second, we're just checking if we can... Mes tiesiog e, staptelikime ir išsiaiškinsime, ar mes galėsime dabar aptarti ES ir ją privatumo skydo klausimą. Tiesiog leiskite man išsiaiškinti. As I was saying, <laughs> sorry, um, Kolegos pasakė, kad reikalingi kiti kolegos šiam klausimui aptarinėti, todėl negalime to daryti, kadangi jų nėra. Taigi, 22 darbotvarkės klausimas, dabar rezoliucijos projektas bus aptarnėjimas. Aš norėčiau iš karto kolegoms suteikti žodį, tačiau prieš tai pasakyti, kad ES ir JAV susitarė dėl adekvatumo skydo sprendimo ir dėl to koordinatoriai nusprendė priimti rezoliuciją šiuo klausimu. Tai padarė 16 e, metų Liepos 11 dieną. Įvairios frakcijos buvo įsitraukusios į šito teksto rengimą. Iš tikrųjų tekstas buvo suderintas tinkamai ir darbo grupėje, kuri vyko 21 dieną, o paskui gegužės 26 dieną taip pat buvo aptarta šitas tekstas. Taigi šitas tekstas yra siejamas su ankstesnė nuostata dėl saugaus uosto. Labai svarbu šitas tarimas mažoms ir vidutinėms įmonėms ir taip pat priežiūros institucijoms kadangi bus priimtas šitas adekvatumo sprendimas. ES bendrovėms bus e, neleidžiama perduoti duomenų toms įmonėms, kurios yra privatumo skydo narės. Pirmiausia, labai svarbu įtvirtinti e, asmens duomenų apsaugą juos tvarkant. Šita rezoliucija taip pat aprikėpė dėmesį į tuos klausimus, kurie yra neišspręsti, kurie kelia nerimą, taip pat atkreipiamas dėmesys į komercinius aspektus ir taip pat į nacionalinės teisės aspektus. Visi šitie klausimai turi būti aptariami nacionalinių domūnų apsaugos institucijų ir taip pat vadovaujantis 29 e, darbo grupės straipsnio nuostata mes ir toliau gilinsimės į šito sustarimo niuansus ir atkreipsime dėmesį į tas prievalės, kurias turi vykdyti, kurias turi vykdyti duomenų apsaugos institucijos. Šiame pranešime taip pat yra raginama ES duomenų apsaugos agentūra, kad būtų laikomasi duomenų apsaugos teisės aktų. Tai yra pagrindinės šitos rezoliucijos projekto uh, nuostatų gairės, mintys, o dabar aš norėčiau, kolegos, kad jūs pakomentuotumėte, išsakytumėte savo mintis. Mane informavo be to, kad komisijos atstovai dar neatvyko, tačiau jie yra pakeliui, tuoj pat atvyks į salę. Jeigu leisite, aš su, pradėsiu diskusiją su kolegomis kadangi šiandien yra ketvirtadienis po pietų, kai kas turės išvykti ir mes neturėtume vėluoti ir turėtume pradėti diskusiją dabar, kartu laukdami, kol komisijos atstovas atvyks. Taigi mes pradedame diskusiją, suteikdami žodį kolegai Boni. Ar jūs kalbėsite pirmas, prašau? You ready? Did, did you not hear me, or? Ar jūs negirdėjote, kad aš jums sutikė žodį? Yeah. No. Mr. Boney, I think you... Pone Boney. Aš įtariau, kad kai kurie manęs nesiklauso ir klausosi ko kito. Ir jūs dabar išsidavėte ir iš tikrųjų patikinote, kad taip gali būti. Aš pasakiau, kad mes pradėsime diskusijas dabar, laukdami komisijos atstovų atvykstant ir jeigu jūs neprieštarausite, tai pradėsime diskusijas dabar iš karto. Komisijos atstovas yra pakeliui, taigi, pone Bonį, aš suteikiu žodį jums pirmam pasisakyti. To... Dėkoju, dėkoju, Klaudai, bet e, aš esu nepasiruošęs kalbėti, nes nežinau, kiek mes turėsime laukti komisijos atstovų. Bet bet kuriuo atveju dėkoju, aš manau, kad tai yra nepaprastai svarbi iniciatyva ir e, mano galva šios rezoliucijos projektas yra labai svarbus. Ir apie jį kalbėdami turime atsižvelgti į du aspektus. Pirmiausia, mums reikia privatumo skydo, reikia tokio skydo, kuris veiktų realiai tam, kad mes galėtume užtikrinti, kad ES ir JAF santykiai būtų skaidresni ir atviresni. Aš pritariu tiem, kas nerimauja, kas būkštauja dėl kai kurių uh, dalykų, bet kai kuriems. E, e, e, kai kurioms kitoms pastaboms nepritariu. Aš manau, kad galima pakeisti gal kai kurias formuluotės. Apie tai galime kalbėti ir jūs galite teikti pakeitimus ir po to mes galėsime juos aptarti. Na, tikroji problema yra štai kokia. kaip jūsų vyriausybės vertins pasiūlymą dėl šio skydo. Ir tai yra visiškai kitas klausimas. Pradėjome apie tai kalbėti prieš, prieš uh, jau kurį laiką ir nežinome dar ir kaip naujoji JAF administracija į tai reaguos. Kolegos kalbėjo nesnei su JAF delegacijos atstovais ir uh, jų tai tairavomės, ką jūs galvojate, ką jie galvoja apie privatumo skydą, apie mūsų bendrą, vadinamą, skėčio susitarimą. Ir jie atvirai mums pasakė, kad jie nežino, nežino, kokia bus naujos administracijos pozicija, nes už tuos klausimus nacionalinio saugumo agentūroje, da, da, centrinėje žvalgybos agentūroje bus atsakingi nauji žmonės. Taigi mes galime be abejo nagrinėti šį dokumentą, galime teikti jam pakeitimus, tačiau kartu galime pagalvoti ir apie tai, ar nederėtų mums dabar dėmesio skirti tam, kad užduotume naujus klausimus naujai JAF administracijai arba uh, turime dar palaukti kokį mėnesį ar porą mėnesių tam, kad išsiaiškintume, kokia bus naujosios JAF administracijos pozicija. Šie klausimai dar neįspręsti. Aš manau, kad mums reikia šios e, rezoliucijos, bet mums reikia taip pat ir atsižvelgti tai, kad situacija pasikeitė. Pirmiausia dėl to, kad netrukus sausio 20 dieną darbą pradės naujoje JAF administracija. Dėkuoju, ponė Boni. Dėkoju. Jūs pripažinote, kad privatumo skydas nėra tobulas. Mes dar nesutrėme gal dėl to, kad kokios yra silpnosios šio pasiūlymo vietos. Ir e, kartais kai kam atrodo, kad tas skydas turi daugiau privalumų nei e, trūkumų, kai kam atrodo kitaip. Ir jūs visiškai teisingai atkreipčiat dėmesį į svarbę aplinkybę, tai kad pasikeis JAV administracija ir kolegos, tai, e, kurie, ypač tie, kurie ketina pateikti pakeitimus, atsižvelkite į tai. Man atrodo, kad mes e, vyksime į JAV Liepos mėnesį, jeigu aš neklystu. Ir dabar, kolegos, iš tikrųjų reikėtų pagalvoti apie tai, kaip reikėtų, ką reikėtų dabar daryti tokiamis naujomis aplinkybėmis. Birgit, tu prašai žodžio, ar ne? Gerai, Birgit ir po to kita kolegė pasiskis. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau sugrįžti prie 21 punkto. Gal mes galėsime dar prie to klausimo sugrįžti, nes mūsų darbo tvarkė yra parašyta, kad jį buvo numatyta pradėti svarstyti ketvirtą valandą ir gal tuomet pranešėjas jau atvyks. Uh, ir galėsime jį nagrinėti. Toliau, privatumo skydas. Mano klausimas būtų toks. Kodėl mes dabar turime diskutuoti dėl vienos ar kokios kitos formuluotės, kuri gal yra gražesnė? Kodėl galiausiai ši rezoliucija nieko nepakeis? Dėl to, kad sprendimas dėl privatumo skydo jau yra priimtas, jis jau egzistuoja, kad ir kokia būtų nu, mūsų nuomonė, jis niekur neišnyks. Tai yra pirmoji pastaba. Man būtų priimtinas rezoliucijos tekstas su ta išlyga, kurią paminėjau. Ir mes pradedame nuo šešių teigiamų dalykų ir išdėstyti straipsnius nuo 1 iki 18 ir nebejoju, kad kolega Bonijoje labai džiaugsis dėl to. Po to mes kritikuojame keturis dalykus, kritikuojame taip e, kai ką griežčiau, kai ką švelniau Ir ypač kritikuojame, pavyzdžiui, tai, kad vis dar tebe egzistuoja galimybė rinkti masiškai duomenis. Tai yra labai rimta problema, ją reikėtų išnagrinėti. Yra dar vienas nevisiškai spręstas klausimas, tai yra galimybė kreiptis į teismą e, dėl kompensacijos ir dėl ombudsmeno savarankiškumo. Dar ne viskas yra įspręsta. Be to, mes suprantame, kad priimamas yra, yra tinkamumo sprendimas, sprendimas dėl tinkamumo. Europos parlamento vaidmuo tikrai yra labai menkas ir aš manau, kad labai svarbu yra to nepamiršti, ypač jei atsižvelgsime į bendrąją situaciją ir apie tai aš kalbėsiu šiek tiek ilgiau, kai minėsiu tai, kas atsitiko su saugaus uosto uh, sprendimu. Bet dabar turime pagalvoti apie taip, kaip vyks peržiūra ir e, e, ką, į ką komisija turėtų atsižvelgti mūsų manimu. Pavyzdžiui, turėtų užtikrinti, kad neribojama, būtų užtikrinta neribojama prieiga prie visų dokumentų ir e, patalpų. Be to, ji turi užtikrinti, kad Europos parlamentas aktyviai dalyvautų visuose peržiūros etapuose. Aš tikiuosi, kad problemų neiškils, bet gali būti, kad jų ir bus, ypač kai kalbėsime apie saugų uostą pačioje pradžioje išsiaiškinome, kad saugaus uosto sistema neveikia ir mes atkreipėme dėmesį į labai konkrečias problemas ir kalbėjome apie tas problemas ne vieną kartą ir niekas į tai nereagavo. Tik tuomet, kai vienas asmuo kreipėsi į teismą, buvo pradėtos dėrybos dėl tai teksto peržiūros. Taigi padarykime viską, kad užtikrintume, kad privatumo skydas veiktų, veiktų tikrai praktikoje kitaip nei uh, saugaus uosto sistema. Jei iškils problemų, tuomet aš norėčiau paprašyti, kad visi, kas dalyvaus atliekant pežiūrą ir kas darėsės uh, su JAV, rimtai įvertintų šias problemas, rimtai paieškotų galimybių jas spręsti, uh, žodbandžius slėptis už pareiškimų, kad mums reikia keistis informaciją, nes mes negalime leisti, kad mūsų uh, piliečių privatumui kiltų grėsmė. Yes, Sofija Intervelt. Aš nebežinau, kiek kartų mes jau kalbame apie duomenų perdavimą į kitą Atlanto pusę. Komitetas tikėjosi, kad kažkada mes turėsime visiems tinkantį sustarimą, kuris leis sklandžiai perduoti asmens duomenis. Tačiau atrodo, kad mm, tai yra pasaka be galo. Dėl laiko pirmiausiai. Numatyta buvo diskusijas pradėti 16.15 minučių ir aš turėjau atbėgti staiga ir negirdėjau pradžios. Komisijos atstovų taip pat dar kol kas nėra. Jie turėjo pasakyti, aš ir klausimų turėjau komisijos atstovams. Jeigu neatvyks jie, tai gal raštu galima parašyti būtų atsakymų į mano klausimus, kurie štai tokie. Galbūt juos būtų galima įrašyti į rezoliuciją, bent jau pirmiausiai pateikčiau tinkamą pakeitimą. Pirmiausia, JAV administracija keisis taip, bet komisija ir komisijos narė Jūrova neseniai išreiškė nepasitenkinimą atsakymu, kurį pateikė JAV apie tai, kad Yahoo! E, turi skenuoti, taikyti tam tikrą skenavo sistemą elektroniniams laiškams. Ir aš noriu paklausti, ką tai reiškia komisijai. Griežtai kalbam, tai turėtų atsiliepti privatumo skydui. Aš nenorėčiau, kad būtų žingima tuo pat keliu, kaip dėl saugaus uosto, kai komisija atsisakė gilintis į e, tokį klausimą. Taip pat norėčiau daugiau informacijos apie naująją administraciją ir prisimtus įsipareigojimus apie tai, kad ponė Noveli, taip naudusmenė, bus pakeista. Ir siūloma, atrodo, kad būsimas prezidentas Trumpas e, 28 e, direktyvą siūlo atšaukti dėl sekimo. Aš norėčiau konkretesnės informacijos, nes laikrašiai rašo e, daugybę dalykų apie naują administraciją ir mes nežinom iki galo, kaip e, iš tikrųjų yra. Tai būtų svarbu. Taip pat norėčiau paklausti apie šios savaitės komisijos komunikatą apie prekybos partnerius rytų ir pietryčių Azijoje - Japonija, Koreja ir kitos šalis. Ir ar susitarimai būtų panašus į privatumo skydo susitarimą? Norėčiau daugiau informacijos apie tai taip pat. Ir dar kitas klausimas. Mačiau vieną įdomų dalyką, bet neįsigilinau dar iki jo. Europos komisijos uh, komunikatas dėl įmonių privalom taisyklių susijusių su duomenų srautu e, tarp Atlanto ir norėčiau paklausti, abiejų Atlanto pusių, ir norėčiau paklausti, ar komisija neketina e, saugumo skydo e, principų perkelį ant privalomų įmonių reikalavimų, privalomų reikalavimų įmonėms. Ir šiek tiek tik susijęs su privatumo skydu šis klausimas. Tai yra taip vadinamas skėtinis susitarimas, kaip suprantu, jisai dabar jau ratifikuotas, bet apie jį nėra pranešta, notifikuotas jisai nėra. Ir būtų įdomu, kas atsitiko su šiuo klausimu. Dėkui, Sofi. Aš jau turėjau būti pasimokęs, reikėjo suspadaryti pertrauką prieš pradant svarstyti šį klausimą. Ketvirtadienį po pietų šiaip e, nariai ateina labai glaustai kalba ir viskas vyksta tikrai labai labai greitai. Aš galvoju apie tai, kad žmonės turi išvykti, gal, galvant apie tai mes ir paskubėjome, suprantu, visiškai teisjūs esate Sofija, kad be komisijos sunku diskutuoti, bet komisijos atstovai jau atvyko. Ir e, nekaip dabar <laughs> atrodo, ponas Dženkarėlis neišgirdo klausimų, reikės juos pakartoti. Ponas Fos Ir prieš dar suteikiant žodį e, po jo komisijai, prašau Sofi, kad pakartotų trumpai klausimus, kad komisija galėtų atsakyti, o paskui, turėdami laiko, galėsime antrą raundą klausimą atsakymus surenkti. Akselis Fos. Ačiū. Pirmiausia, mes turime apsispręsti, ar norime keistis duomenimis su Junktinėmis Amerikos Jungimis ar ne. Mes, europiečiai, jau esame pasakę, kad mes to pageidaujame, kadangi norime ir mums visiems naudingų ekonominių ryšių. Ar mums reikia išsaugoti nacionalinį saugumą kiekvienoje ES valstybėje Čia vėlgi nieko prieš tai negalima prieš pastatyti, kadangi grėsmės ir pavojus yra akivaizdus, taigi šioje srityje reikia paieškoti tinkamiausios pusiausvyros. Anksčiau mes kalbėjomės nekartą su komisija, diskutavome ištisas valandas, komisija atsakinėjo visus klausimus ir dabar man visiškai neaišku, kodėl ta rezoliucija dar yra reikalinga, kodėl apie ją diskutuojame. Žinoma, visada galima abejoti tą pasiektą pusiausvyrą, visada galima ją kritikuoti, kadangi vienam vieno ar kito dalyko visada nepakaks ir nepakaks netgi ir to, kokį sprendimą priims Teisingumo teismas. Mes pirmiausia turėtume diskutuoti apie pagrindus. Ir man atrodo, kad jau buvome surand, suradę e, tokį bendrą vardiklį, pagal kurį tiesiog kasmet bus atliekama peržiūra, bus atliekama kontrolė, kai šitas sustarimas bus gerinamas, tiksinamas ir jeigu ta kontrolė bus atlikta, tuomet daug ką bus pataisyti ir pagerinti. Dar kartą klausiu, kodėl vėl mes grįžtame prie to paties, prie to, dėl ko jau seniai apsisprendėme. Jeigu mes imamės politinės atsakomybės, tai ko gero, kada nors turėtume pereiti ir prie tokios praktikos, kai mūsų pasiūlymai nėra šimtų procentų e, e, atsparus uh, bet kokiam potencialiam teismo sprendimui arba jo peržiūrai. Tačiau mes, manau, turėtume nuo kažko atsispirti, nuo kažkokio pagrindo ir todėl, manyčiau, pirmiausia, mes turime imtis atsakomybės už savo piliečius, o šito privatumo skydo sprendime, mano manimu, mes atsižvelgėme į pačius svarbiausius aspektus Tuo labiau, kad mes ateityje galėsime dar kartą grįžti prie šio sprendimo, jį peržiūrėti. Nemanau, kad reikėtų šitai rezoliucijai pritarti, išskyrus tą atveju, jeigu bus pateikti kokie nors ypatingi kompromisiniai pasiūlymai. Mano manimu, šita rezoliucija yra perteklinė. Mes galime dėl jos diskutuoti, tačiau reikalingas konkretus pagrindas. Tiesiog nereikėtų užsimerkus uh, teikti, kadangi tai yra duomenų mainai su Junktinėmis Amerikos valstybėmis, tai reikia dar ir dar kažko reikalauti, dar žengti vieną žingsnį. Ir e, manyčiau, kad to nereikia daryti, tiesiog reikėtų e, būti, konstatuoti, kad esame patenkinti privatumo e, skydu ir mes nesame patenkinti šitą rezoliuciją. Žinoma, mes jos aptarime dalyvausime, tačiau reikia būti nusiteikus kompromisams, kitaip iš paramos iš mūsų nesulauksite. Thank you very much, Axel. Labai ačiū, Akseli. Uh, sakyti, ką galvoji, tai yra svarbiausia mums komitete. Tikrai ačiū. Birgit, palaukite truputėlį. Ar dar kas nors norės pasisakyti prieš komisijai, pasisakant, Birgit, ar dėl darbo tvarkos, ar šiaip? Jūs pasisakėte prieš komisiją atvykstant, taip suprantu, visai būtų teisinga ir manau, kad kiekvienas iš kalbėjusių kolegų galės trumpai pakartoti savo mm, nuomonę, išsakytas mintis, kad komisija galėtų sureaguoti. Ačiū, pirmininkė. Labai trumpai. Pirmiausiai norėčiau dar kartą pasakyti, kad yra daug pozityvių dalykų rezoliucijoje ir nesuprantu, kodėl negalima tai padaryti, kad viena ar kita frakcija sutiktų su tuo, jog yra atvirų klausimų ir rimtos susirūpinimo dalykų. Antras dalyk, klausimas. Nesutinku su tuo, kad mes kritikuojame sprendimą vien tik todėl, kad tai yra sprendimas tarp ES ir JAV. Nesutinku su tuo, nes tai nėra teisinga. Mes turėtume e, E, dirbti kartu parlamente, siekdami geriausių sprendimų. Ir dėl komisijos norėčiau konkrečiai komisijos atstovų paklausti, ką jūs įsivaizduojate, koks būtų kitoks požiūris bendradarbiaujant, kai reikės peržiūrėti privatumo skydą ir užtikrinti bendradarbiavimą tarp komisijos ir Europos parlamento. Ar jūs turite kokiu nors planų ar procedūrų, uh, kurios leistų e, veikti kitaip, jeigu išaiškėtų, kad yra susirūpinimą kenčių dalykų. Ir, e, pavyzdžiui, dėl problemų galimų, dėl privatumo e, skydo skirtingai, kaip būtų galima dirbti, lyginant su to, kai buvo mm, saug, mm, saugaus uosto uh, atveju, nes į mus nebuvo pakankamai rimtai žiūrima. Kaip Jūs galvote, būtų galima užtikrinti gerą bendradarbiavimą su parlamentu? Ačiū, Birgit. Jeigu kas nors iš kitų narių nori dar ką nors svarbaus pasakyti prieš komisijai pasakant, aš dar kartą atsiprašau, kad suteikiau žodį Jums anksčiau prieš vykstant komisijai. Sofi, ar pakartotumėte klausimus komisijai trumpai? Aš galėčiau nusiųsti elektroninį laišką savo klausimais. Gerai, viskas gerai. Prieš suteikdamas žodį komisijos atstovui, du. Ir noriu pasakyti, kad yra įvairių nuomonių apie tai, kaip mes turėtume elgtis. Daug yra pozityvių elementų, kaip sakė ponė Sipir. Ir taip pat žinome, kad ateityje bus vykdoma peržiūra ir dėl to yra gerai turėti tekstą, kadangi tai atspindėtų nuomonę parlamento nuolat apie privatumo skydą, apie svarbiausius dalykus. Ir kai teikiami pakeitimai, mes turime aiškiai suvokti, kokia turi būti pusiausvė, kad nebūtų dirbama veltui. Ir dabar norėčiau kreiptis į komisiją ir Džankarėlį. Aš norėčiau pakviesti pristatyti savo nuomonę. Ačiū. Atvykau šiek tiek vėluodamas ir pabandysiu sureaguoti į tai ką išgirdau, e, kolegos e, užsirašė klausimus kitus man ir aš juos atsakysiu, vadai, man aš juos atsakysiu ir atsiprašau, kad galbūt ne viską išsamei, galėsiu ne viską išsamei atsakyti. Dėl e, būsimos JAV administracijos buvo išsakytas surūpinimas, kaip mes įsivaizduojame, kokį poveikį turės naujoji administracija privatumo skydui. Norėčiau pasakyti porą dalykų ir norėčiau e, patikinti jūs dėl kai ko. Pirmiausiai turėtume e, prisiminti, kas yra privatumo skydas. Tai yra įsipareigojimai, e, kurie saisto JAV. Ne kažkokia administracija, bet JAV apskritai. Aš turiu galvoje, kad reikia užtikrinti adekvatų e, privatumo skydo principų įgyvendinimą ir tai reikštų, kad įsipareigojimai galėtų toliau ir turėtų būti deramai įgyvendinami ir nuolat turi būti jų laikomasi. Manau, kad tai yra labai e, svarbus dalykas laikytis taisyklių, bet, kaip jūs žinote, jeigu nebus laikomas įsipareigojimų, yra labai konkrečios taisyklės adekvatumo sprendime, kur pasakyta, kaip mes turėtume reaguoti kiekvienoje situacijoje, įskaitant to adekvatumo sprendimo atšaukimą ir saugumo skydo panaikinimą. Manau, kad pagrindinės taisyklės struktūra, e, kuria pagrystas skydas reiškia, kad dabartinė būsima ar bet kokia administracija turės laikytis tų pačių įsipareigojimų. Taip pat norėčiau pasakyti, kad tam, kad skydas galiotų, reikia sukurti pagrindus jo egzistavimui. Ir tai susijęs su mūsų labai aiškiu signalu šiai administracijai, taip pat ir kongreso nariams ar būsimai administracijai. E, tai yra visiškai aišku mūsų partneriams JAV. Pavyzdys. Sensebraina e, kongresmenas e, nusintė laišką išrinktam prezidentui Trumpui, kuriame kalba apie primat, e, saugumo skydo svarbą ir apie tai, kad reikia išlaikyti 28-ąjį dekretą, taip pat kitus dokumentus. Ir E, buvo e, labai aiškiai pasakyta, kad be tų elementų privatumo skydas negalės egzistuoti. Ir tai e, pagerino situaciją apskritai dviešaliuose santykiuose. Tai atsispindi yra įrašytos atitinkamos nuostatos ir jos turėtų sustiprinti dar tik tai susitarimą nes mūsų partneriai supranta, kad jeigu kažkas bus pakeista ar nusigręžta nuo įsipareigojimų, tai turės labai konkretų poveikį privatumo skydui. Dėl kitų dalykų aš negaliu dabar spekuliuoti, ką naujo administracija darys, tačiau egzistuoja įsipareigojimai ir mechanizmas bei priemonės, kurios leistų mums reaguoti, jeigu kažkas pasikeistų. Dėl bendradarbiavimo su parlamentu vykstant metiniai peržiūrai privatumo skydo adekvatumo sprendimas 149 pastraipa. Taigi vyks metinė peržiūra ir bus rengiama ataskaita e, su išvadomis, kurios bus pateiktos parlamentui po peržiūros. E, bet mes ir prieš e, peržiūrą nuolat palaikysime dialogą ir komisijos atstovai e, atvyks į šį komitetą, konkrečiai dar 21 sausio dieną. Ir bus siekiama įsiklausyti į, į parlamento nuomonę. Taip pat norėčiau patikinti Jūs, kad bus e, stebima, kaip laikomasi privatumo skydo įsipareigojimų. Bet jeigu kažkas, pavyzdžiui, iškils, išiškės, tai nelauksime metinės pežios, bus vykdoma nuolatinė priežiūra. E, dar nebuvo atvykęs, tačiau kolegos sako, kad buvo minimas komunikatas, kurį patvirtino prieš porą dienų kolegija. Ir jame kalbama apie galimą adekvatu, adekvatumo sprendimą su Japonija ir Pietų Koreja. Juk skaitėte komunikatą, tai e, būsite matę, kad e, Japonija ir Pietų Koreja neseniai atnaujino privatumo, privatumo reglamentuojančius teisės aktus ir mes manome, kad jų pozicija tampa artimesnė, atsiranda bendrumo e, principus Europos duomenų apsaugos teisė Ir kadangi duomenų srautas yra labai svarbus, reikia skatinti tolesnę e, konvergenciją ir jeigu sąlygos dėl adekvadumo sprendimo atsiras, tai galbūt reikės jį ir priimti. Dėkoju. Žinoma, aš galiu atsakyti ir kitus klausimus, galbūt ne į viską sureagavau. Ačiū. Pone Dženkarelį, kolegos, ar norėtumėte dar ko nors paklausti, pono Dženkarelį? Pone Weinhauser, prašom. Ačiū pirmininkė. Dar ne, ne jūsų eilė. Aš norėjau paklausti, ar kolegos norėtų pratesti išsakytas komisijos mintis. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad komisijos atstovas teigi, kad e, sausio 23-ąją komisijos e, atstovė Jūrova e, pateiks pakeitimus ir galbūt reikėtų jų palūkėti ir mes savo pakeitimus galime teikti 24-ąją. Taigi iki 24-osios galbūt mes galėtume palūkėti su savo pakeitimais. Kitas dalykas, aš atsakydamas kolegoms minėjau, kad blogai yra tai, kad mes nežinome, kada vyks peržiūra. Norėtume paklausti pono Džankarelį, kada pirmoji peržiūra numatyta, gal netgi šiais metais. Žinoma, šiais metais pirmoji peržiūra jau bus atlikta, tačiau reikalingas bus laikas Amerikos pusės tarpininkams taip pat pasiruošti. Tačiau turint omenyje, kad, kad e, rūpiučio mėnesį sukoks vieneri metai, tuomet, reiškia, pirmoji peržiūra galėtų būti uh, daroma maždaug rugsėjo mėnesį ir per tą laiką jau bus pradėjusi dirbti naujojo JAV administracija ir mes būsime sukaupę pakankamai patirties iki e, per pavasarį taikydami šitą nuostatą. Žinoma, būtų logiška, kad rūpiučio mėnesį būtų atliekama peržiūra. Infeld. Ne konkrečiai mano pasisakymas susijęs su privatumo skydus, tačiau kadangi buvo paminėtas e, skėčio susitarimas Umbrella, susitarimas, norėčiau paminėti iš tai kokius dalykus, nors nesu teisininkė, tačiau ratifikavimas nors ir vyko, dar turi būti šitas susitarimas e, notifikuotas Nelabai įsivaizduoju, kaip tai vyksta, ar tai bus padaryta iki Trumpo administracijos veiklos pradžios, kaip iš visų, iš visų vyks šitie procesai. Kareliai. žinoma, pateiksiu Jums pačią naujausią informaciją ir šiuo klausimu. Jūs nesate teisininkė, tačiau tai yra teisinis klausimas ir aš pateisiu labai aišku teisinį atsakomą, atsakymą. Taigi e, buvo e, pabaigtos dėrybos dėl Umbrella susitarimo ir mūsų pusėje ir e, JAV pusėje buvo konstatuota, kad šitas susitarimas buvo pasirašytas. Po to jau perinama į įsigaliojimo etapą. Prieš įsigaliojant nuostatom reikia Junktiniai Amerikos valstijai paskirti Tiesiog reikia e, konstatuoti, kad šitas teisės aktas pradėtų veikti ir būtų naudingas piliečiams. Jūs, žinom, sakėte, kad šitas susitarimas turės įsigalioti tik po to, tai, kai bus padaryti atitinkami paskirimai Junktinių Amerikos valstijų pusėje. Taigi, kai tai bus padaryta Junktinėse Amerikos valstijose, paskutinėme JAV ir ES ministrų lygio susitikimo Lynch pasakė, kad ji sieks šitų paskirimų šį mėnesį. Ir tai, kas vyksta dabar, tikriausiai dabar tai yra daroma ir aš manau, kad tai bus iš tikrųjų atlikta ir šitie visi reikalingi paskirimai bus padaryti ir po to jau galės įsigalioti šitas sutrimas. Taigi iki 24-osios mes galime laukti su pakeitumaitimais, o dabar mes turime grįžti prie 21 uh, darbo trajus klausimo, kurį peršokome. ES ir Lichtensteino vidaus saugumo fondo klausimas. Taigi pranešėjai žodis. Josifas. Ačiū pirmininkė. Mes čia kalbame apie Lichtensteino įtraukimą į tarptautinį saugumo fondą 14 metų, 20 metų laikotarpiui. E, iš esmės, situacija štai kokia. Lichtensteinas yra Šengeno zonos asocijuota narė ir dalyvauja šiame susitarime. Ir Lichtensteinas dalyvaudamas šioje sistemoje užsitikrins didesnį saugumą ir žinome, tai reiškia, kad įsipareigoja vizų procedūras padaryti veiksmingesnės. Ir e, Šengeno zonoje Lichtensteinas nėra kokia nors sala. E, Lichtensteinas dalyvauja Šengeno zonos veiksmuose ir dėl tos 300 tūkstančių eurų Lichtensteinas įsipareigoja įnešti, eurų įnešti į šitą fondą ir todėl mes turėtume pritarti šiam siūlymui, šioms procedūroms. Yra du straipsniai, kuriais e, turėtume pritarti šiam siūlymui ir antruoju siūlymu parlamento pirmininkui tą įpareigojimą tiesiog Lichtensteino administraciją informuoti apie mūsų sutikimą. Aš nemanyčiau, kad turėtų kilti kokių nors problemų, manyčiau, kad tiesiog sprendimą reikėtų priimti artimiausių metų. Dėkuoju, Josefai. Pakeitimus galite siūlyti iki sausio 18 dienos. Dėkuoju. Dabar 23. Darbo tvarkės klausimas. Numatytas buvo 5 valandą šitas klausimas aptarinėti. Tačiau kolega Šogor yra atvykęs. Reikėtų pasiteirauti, aš šiandien prašinėjai yra. Tai yra komisija priėmė rekomendacijas dėl tarybos sprendimo apie daryti, pradėti darybą su Turkija dėl susitarimo, pagal kurį būtų išplėsti preferenciniai prekybiniai santykiai ir kad būtų modernizuojama muitų sąjunga. Taigi lybė komitetas tiesiog numatė koordinatorių posėdį gruodžio 12 dieną ir tuomet buvo nutarta parengti nuomonės projektą kolega Šogar ėmėsi šios iniciatyvos, o dabar jisai yra salėje ir jis pristatys savo nuomonės projektą. Kolega Šogar, žodis jums. Thank you very much. Ačiū prekybos santykių atnaujinimo klausimas buvo aptarinėtas 15 metų lapkričio 29 dieną ES ir Turkijos aukščiausio lygio susitikime. Tuomet buvo susitarta dėtis toliau ir pratesti e, e, e, pasaulio banko e, parengtą muitų susitarimą kai kurios prekės buvo neįtrauktos į muitų sąjungą, tai pavyzdžiui energetikos rytis ir kai kurios kitos žemės ūkio produktai, o po to buvo vykdomos konsultacijos dėl muitų sąjungos pakeitimų ir dėl galimų susitarimų su trečiosiam šalimis, kurios buvo nušalintos nuo šito susitarimo, pavyzdžiui, Turkija Pasaulio banko ataskaitoje yra teigiama, kad abiem šalims modernizuojant ir suderintant dabartinę muitų sąjungą galėtų būti didelės naudos. Be to, šiame pranešime yra kalbama apie vizų klausimą, kadangi modernizavus sprendimą reikės e, taip pat pakeisti ir sunkvežimų vairuotojų uh, galimybės vykti į, į, į Turkiją ir Europą. Ir po to, kai buvo parengtas pažango, pareng, trečioji pažangos ataskaita dėl muitų sustarimo įgyvendinimo, vis dėlto buvo suformuluoti 72 įvairūs tikslai. Ir vizų liberalizavimo kriterijai mūsų manimų neturėtų būti švelninami dėl politinių priežasčių reikėtų pakalbėti ir apie žmogaus teisų situaciją Turkijoje, ypač užtikrinant žodžio laisvę, susirinkimo laisvę, taip pat užtikrinant mažumų teisės ir laisvės. Reikėtų pasakyti, kad Muitų sąjungos nuostatos nėra tiesiogiai susijusios su žmogaus teisėmis, tačiau netiesiogiai vis dėlto čia sąsojų yra ir tai kelia didžiausių problemų Turkijoje atsižvelgiant į tai, kad muitų sąjungos susitarime yra kalbama apie tai, kad reikia užtikrinti tinkamas gyvenimo sąlygas, tinkamas darbo sąlygas ir prieiga prie sveikatos paslaugų. Stiprinant ir plečiant muitų sąjungą, galima tikėtis, kad uh, E, žmogaus teisės gali būti pažeidžiamos ir tuo atveju, jeigu ekonominiai mainai sustiprėtų. Taigi labai svarbu, kad Europa taptų saugesnė vieta ir kad mūsų kaiminystėje įsivyrautų daugiau stabilumo. Apie tai yra kalbama mūsų pranešime. Kalbama taip pat, kad demokratijos ir žmogaus, žmogaus teisų uh, paisimas yra labai svarbu šiame kontekste. Aš esu numatęs pateikti tinkamus pakeitimus. Su šešėliniais pranešėjais vyko labai naudingos diskusijos, gavau iš jų komentarų ir aš tikiuosi, kad tas bendradavimas bus tęsiamas ir mes parengsime gerą pranešimą. Dėkuoju. Dabar norėčiau paklausti kolegų, ar jie norėtų pasisakyti. Kolega Dalton ECR šešėlinis pranešėjas pirmiausia parodė iniciatyvą. Aš tiesiog pasakiau, kad Daltonas yra salėje, tačiau pirmiausia tik žodį Danieliui. Ačiū, ačiū pranešėjai už nuveiktą darbą. Iš tikrųjų, jis buvo labai aktyvus, organizavo susitikimus ir posėdžius su mumis. Mes galime pritarti šito tam tekstui. Tekstas yra pakankamai suderintas Tačiau yra jame labai daug aspektų susiję su grinai prekybiniais santykiais. Galbūt reikėtų palikti tas nuostatas e, e, interkomitetui mūsų lybė e, frakcijai. Labai svarbus klausimas yra bevizinis, bevizinės kelionės. Mes iš tikrųjų turėtume suteikti liberalų vizų režimą toms valstybėms, kurios įgyvenda mūsų reikalavimus. Tai turėtų būti taikoma ir Turkijai. Taigi šiuo klausimu Turkija yra suformuoluoti 703 reikalavimai. Iš tikrųjų, vizų liberalizavimo klausimas turėtų būti sprendžiamas bendrose diskusijose, e, kuriuose yra sprendžiamas bendras vizų uh, liberalizavimo klausimas ir nebūtinai šitą klausimą spręsti prekybos susitarimo kontekste, o be kita ko mes pritarėme visom kitoms pranešime suformuotoms mintims. Labai dėkuoju. Birgit Sipel Keiti Peri vardu kalbėsi, ar ne? Dėkuoju pirmininkė labai trumpai. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti pranešėjui už išsamius paaiškinimus dėl šio dokumento. Ir taip pat džiaugiuosi, kad jis paminėjo vizų politiką ir pagarbą pagrindiniams žmogaus teisėms savo pranešimais. Taip pat atkreipė mūsų dėmesį į tai, kad atnaujinant mūtų sąjungą, Pirmieji žingsniai buvo žengti 2015 m. aukščios lygių susitikime. Kodėl tai yra svarbu? Mes visi matome, kad nuo 2015 metų daug kas rimtai pasikeitė Turkijoje ir tie pokyčiai nėra geri. Be abejo, šiame dokumente mes negalime gilintis į visas su visų klausimais susijusias detalės, bet aš manau, kad kai mes kalbame apie uh, be, e, bevizį e, režimą, suprantame, kad prezidentas nuolat e, skundžiasi, kad vizos dar nėra panaikintos, bet tai iš tikrųjų nėra labai svarbu. Man atrodo, kad turime strateginės svarbos klausimą išspręsti. Ar reikėtų iš tikrųjų skubėti E, priimti šį pranešimą. Nes išginti tai, kad jie suteikia ekonominės naudos vyriausybei, kuri nepaiso pažindinių žmogaus teisų ir kuri sukuria tokią situaciją, kurioje vis daugiau šalies piliečių galvoja, susimasto apie galimybę pabėgti iš Turkijos. Taigi gal mums reikėtų paieškoti politinės strategijos, kuri priverstų Turkiją pasitaisyti. Todėl aš siūlyčiau neskubėti uh, patvirtinti šius, šių dokumentų, aš siūlyčiau šiek tiek pagalvoti, nes e, iš tikrųjų šis dokumentas yra svarbesnės e, ekonominė prasme Turkijos vyriausybė nei bevizis režimas. Dėkoju, Birgit. Ar kas nors norėtų dar pasisakyti? Jei ne, tuomet suteiksiu žodį ponui Šogar. E, šis dokumentas yra susijęs su labai jautria tema, Pone Šogar, gal jūs norėtumėt sureaguoti? Jūs neprivalote to daryti. Jei nenorite, jei norėtumėte, tai prašome, galite tai padaryti. Dėkoju. Jau pirmajame mūsų susitikime mes viską aptarėme. Tik vieną, pos, vieną sakinį noriu pasakyti kolegiai iš socialistų frakcijos. Iš tikrųjų, nuo 2015 metų situacija labai pablogėjo, ypač žmogaus teisų srityje. Šis e, e, susitarimas e, yra itin naudingas mažiems verslininkams ir kai kalbame apie vizas, taip pat vizų panaikinimas būtų naudingas smulkiems verslininkams, nes stambus ir taip suranda būdų gauti ES vizas. Taigi šis dokumentas būtų naudingesnis ne da Turkijos vyriausybei, o smulkiems verslininkams, kurie da, išgyvena da, tik iš savo, gyvena tik iš savo verslo. Na kągi, kolegos, dėkoju visiems už darbą. Dėkuoju už tai, kad atvykote ir dalyvavote šioje diskusijoje, kuri vyksta ketvirtadienį po pietų. Pakeitimus galima pateikti iki sausio 20 dienos 15 valandos nagrinėsime visus pakeitimus e, sausio 30 dieną, o balsuosime vasario 9 dieną. Kolegos, dabar perėsime prie likusių darbo tvarkės punktų nuo 24 iki 26. Mes bandėme susisiekti su komisijos atstovais, kad jie šiek tiek atvyktų šiek tiek anksčiau. Ar turime kokių nors žinių? Uh, Panašu, kad mums reikėtų paskelbti trumpą pertraukėlę, ar ne? Kokia tai turėtų būti, kokios trukmės pertraukėlė turėtų būti? Aš matau, kad jūs man kažką rodote, bet aš nesuprantu, ką jūs norite pasakyti. Gerai, padarykime pertraukėlę ir aš tuoj pranešiu jums, kada galėsime pratesti posėdį. Sorry, this was not news about the next item, it was the commission one. A, tai mes tikrai neteisingai supratome komisijos e, gestus. Komisija norėjo pasisakyti dėl ankstesnio darbo tvarkės punktų. Pone Šogeri, gal jūs galėtumėte dar neišeiti? Aš atsiprašau, aš nesupratau jūsų e, gesto. Prašau, pranešėjas dar neišėjo. Taip, e, pirmininkė, labai dėkoju, atsiprašau už šį samešį, labai trumpai jums leidus, aš norėčiau pasisakyti apie da, da, Turkiją ir Mūtų sąjungos modernizavimą. Aš esu iš priekybos generalinio direktorato ir aš esu atsakingas šiame direktorate už klausimus susijusius su Turkija. Aš norėčiau priminti, kad 16 metų gruodžio 21 dieną Europos komisija patvirtina savo pasiūlymą dėl įgaliojimų pradėti šias darybas projekto ir dėrybos netrukus prasidės taryboje su valstybėmis narėmis ir be abejo mes labai atidžiai stebime, kaip yra rengiamas pranešimas savo iniciatyva INTA komitete šiuo klausimu. Dabar kalbėdamas apie nuomonės projektą, kurį parengė jūsų komitetas, aš norėčiau pasakyti du dalykus. Aš e, dėja girdėjau tik tai dalį e, diskusijos ir girdėjau, kad buvo kalbėta apie žmogaus teisės. Ir be abejo, aš norėčiau pakartoti, kad e, žmogaus teisų aspektas yra be abejo labai svarbus komisijos nuomonė. Nes pagarba žmogaus teisėms yra vienas iš pagrindinių tikslų, principų ir šių darybų tikslų. Ir e, be abejo, per darybęs mes sieksime užtikrinti, kad būtų gerbiamas pagrindinės žmogaus teisės, demokratija ir teisinės valstybės principas. Tai yra įrašyta mūsų darybiniuose įgaliojimuose. Dar vienas svarbus šio klausimo aspektas, kuris e, taip pat yra aktuolus, kai kalbame ir apie socialinės ir žmogaus teisės, yra tai, kad Europos komisija per šias dėrybas per kuris bus kalbama apie ES ir e, Turkijos priekybos santykius, traukti nuostatas susijusius su tvarių vystimusi. Mes manome, kad tai yra labai svarbu, tai bus labai svarbi mūsų darybų tema. Toliau, klausimas susijęs su vizomis. kurie yra paminėti nuomonės projekte. Aš norėčiau kreipti jūsų dėmesį į tai, kad reikia kalbėti apie du skirtingus procesus. Vizų liberalizavimo procesas tai yra vienas dalykas ir kai mes daromės dėl priekybos santykių, mes nekalbame apie vizas. mes e, ketiname pradėti kalbėti apie paslaugų liberalizavimo režimą, bet tai bus, nebus susiję su vizų liberalizavimu. Nes tokia tvarka yra taikoma santykiuose e, su visomis trečiomis šalimis, per visas darybas su trečiomis šalimis. Pavyzdžiui, galiu Jums paminėti, kad vyksta vizų liberalizavimo procesą tokiais partneriais kaip Ukraina ir Gruzija, su Moldova. Ir ta, tas procesas nėra susijęs su dėrybomis dėl uh, visą apimančios uh, laisvos priekybos uh, sutarties. Tai yra du skirtingi dalykai, du skirtingi procesai. Uh, Ir aš tiesiog pagalvojau, kad būtų naudinga komiteto nariams tai priminti. Dėkoju. Dėkoju Jums už šiuos paaiškinimus. Na kągi, kolegos, dabar 24, 25, 26 punktai. Tai yra svarbus komisijos pareiškimai. ir mums buvo pranešta, kad komisija galės prie mūsų prisijungti 16 val. 50 minučių, nes buvo numatyta jį pradėti nagrinėti tik tai pusė šešių. Kai kas pasiūlė mums uh, at, uh, palaukti ir paskelbti per traukėlę. Tačiau mes uh, negalime šio klausimo nagrinėjimo atidėti. Bet mes galime paskelbti 20 minučių pertrauką, nes e, mes susisiekėme su komisija ir jie mums pranešė, kad jie ketina pas mus e, e, atvykti 16 val. 50 minučių. Kolegos, nežinau, galime perkelti kitą be abejo posėdį šį klausimą, bet manau, kad šiaip reikėtų jį nagrinėti šiandien, todėl prašau visų sugrįžti po 20 minučių. Dėkuoju. or alternatively don't leave. Arba niekur tiesiog neikite. You can do whatever you want, but six... Na, elkitės kaip norit, bet 16 val. 50 minučių posėdis bus tęsiamas.

Um, so we said 1650, didn't we? Yes. Dear colleagues, we... Brangus, ko, brangus kolegos, sakėme 16.50. Labai maloniai prašau visų susėsti. Ir kai jau tik būsite pasirengę ir tęsime darbą.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 Colleagues, if you um, would like to take your seats. Would... E, kolegos, prašyčiau susėsti ir tada paaiškinsiu, kaip dirbsime toliau. Dar kartą norėčiau atsiprašyti visų, kad pakeitėme šiek tiek darbo tvarkę, bet šis labai svarbus klausimas dėje yra šitas paskutiniuoju ketvirtadienį pagal darbo tvarkę. Sakiau, kad daugybė mūsų laukia darbų, taigi negalėjome perkelti šio klausimo į kitus posėdžius ir dėl to būtinai turime pakalbėti apie tai dabar. Būtų labai svarbu išklausyti informacijos 24, 25, 26 klausimai. Ponas Ryan kalbės apie perkelimą į ES ir ES viduje ir e, Dubliną pirmiausia, nes ponas Vervė dar pakeliui. Pradžioje noriu pasakyti, kad paskutinį kartą su komisijos atstovais kalbėjome apie e, perkelimą į ES ir ES viduje sprendimus ir sustarimą tarp ES ir Turkijos. E, Ta darėme spalio 17 dieną pernai ir šis klausimas tampa nuolat svarstomu mūsų komitete. Šį kartą labai svarbu bus pasikalbėti su komisija. Pirmiausia dėl to, kad komisija siūlo pradėti vėl taikyti laipsnišką požiūrį e, perkelimų pagal Dublino sistemą nuo šių metų kovo 15, 15 dienos valstybės narės buvo sustabdžiusios tą laipsnišką e, procedūrą 11 metais po dviejų Europos teisingumo teismo e, sprendimų ir žmogaus teisų e, teismo sprendimo ir dabar kalbėsime taip pat apie bendrą veiksmų planą ir apie priedą apie ES Turkijos pareiškimo įgyvendinimą. Mm, Reikia e, pasakyti, kad mes e, minėsime ir asmenys, kurie e, siekia gauti tarptautinę apsaugą Turkijoje. Šiandieną tai bus be nesvarbiausias klausimas, kurį svarstysime ir nepamirškime dar to, kad 16 metų paskutinį ketvirtį 120 tūkstančių 000 E, žmonių atvyko į Italiją, tai yra beprecedentinis skaičius. Ir ES agentūros e, bendarbiauja su Italija siekdamos padėti. Kolegos tikriausiai žinote, kokia yra humanitarnė padėtis Graikijoje. Oro sąlygos labai prastos ir tai mm, klausimas, kurį aš kėliau ir daug kitų narių reiškia susirūpinimą ir tikiuosi, kad ponas Vervė pakalbės apie tai, tai yra labai svarbus dalykas. Atsiprašau e, vėlgi, kad nesulaukiau jo ir pradėjau įžangą, o kol jisai dar buvo pakeliui, bet šiandieną tokia mūsų darbo specifika ir labai džiaugiuosi, kad jūs jau pas mus esate. Uh, E, galvoju, kad galbūt e, reikėtų logiškai kaip nors išdėstyti mūsų e, darbus. Palaukime, kol ponas, suteikime laiko ponui Verbė atsisėsti, įsikurti ir paprašysiu dabar, kad ponas Rainas pristatytų situaciją Graikijoje ir Turkijoje. Skiriu jam maždaug 10 minučių, tiksliau ponui Verbė. O paskui ponas Rainas pristatys perkeilimą į Graikiją pagal Dublino sistemą. Ir e, paskui galėsite atsakyti į kolegų klausimus. Ačiū ir vis tik tai pradedame nuo pono Vervei. Dėkui, pirmininkė. Sveiki, komiteto nariai. Gruodžio 8 dieną komisija paskelbė ketvirtąją gyvenimo ataskaitą ES Turkijos pareiškimo ataskaitoje patvirtinta tendencija rezultatų e, ir kalbama apie tai, kad rezultatai pasiekti, nors yra daug iššūkių, atvykimų skaičius nedidelis Bet ataskaitoje taip pat sakoma, kad yra nemažai ir trūkumų ir raginama imtis papildomų priemonių visiems, kad būtų galima geriau gyventinti ES Turkijos pareiškimą, susitarimą. Išsameu galiu pasakyti, kad bendras poveikis šios priemonės – po to, kai ji buvo pasirašyta prieš devynis mėnesius, yra tikrai nemenkas. Prieš devynis mėnesius 934 tūkstančiai buvo atvykę į migrantų į Graikijos salas, o po e, pasirašymo sutarimo tik 25 tūkstančiai. Taigi skaičius nepaprastai stipriai sumažėjo, lyginant su 900 tūkstančių žmonių. Ta pati laikotarpį e, mirė ir dingo bežnios Egėjo jūroje e, nuo 789 iki 68. Tai taip pat yra labai didelis pokytis pradinis skaičius, kaip sakiau, buvo 700. Jūs taip pat minėjote Italiją ir aš turėčiau pabrėžti kai ką, ką jau komitete esu sakęs. Kol kas nėra ženklų, kad migrantai būtų nukreipiami kitur iš, pavyzdžiui, rytų viduržėmiūros į centrinę E, viduržmio jūrą. Ir taip pat reikia pasakyti, kad daug pasiekta e, nagrinėjant prieglupščio prašymus. 11 e, 500 prašymų jau pateikta, deramai jie yra užfiksuoti, įregistruoti. 8200 pirmosios instancijos sprendimų priimta atitinkamų institucijų ESO remet maždaug 2500 žmonių Mm, pateikė apeliacijas. 11 1124 atvejai jau išnagrinėti yra iki galo iš tų. E, gražinimai tęsiasi į Turkiją visą laikotarpį, vyko procesas. Tačiau e, tempas pernelyg lėtas gražinimų nuo kovo 21 dienos skaičius yra 1240, tai yra kur kas mažiau negu atvykimų, nors su atvykimu, kaip sakiau, ir sumažėjo lyginant su ankstesniais laikotarpiais. Keletas problemų išiškėja per atsiskaitomai laikotarpį. Norėčiau du konkrečiai dalykus paminėti. Pirmiausia, pajėgumai apeliacijos etape buvo labai riboti. Daug uh, stipriai sus, labai sustiprina pajėgumus, o pirmojoje instancijoje, pirmajame etape, pernelyg e, taip pat mažai pajėgumų buvo. Antra problema, kuri išiškėjo ir kuri gali paaiškinti, kodėl mažai žmonių gražinama, yra ta, kad paprasčiausiai ne, nėra pajėgumų saloje. Tai gal gražiai neskama, bet tai paprasčiausiai reiškia, kad kai jau tampa aišku, kad asmuo neturi teisės į prieglobstį, labai sunku policijai rasti tą asmenį ir jį užtikrinti jo gražinimą. Ir tai yra tokia praktiniai sunkumai. Du, kuriuos noriu paminėti. Dėl to, kad mažai žmonių gražinama, atsirado dar daugiau spaudimo prieimimo pajėgumams, kurie jau ir taip yra labai e, nedideli, tiksliau patiria didelį spaudimą ir žmonės yra labai nepatenkinti e, ir didėja įtampos abiejose pusėse. Tai e, turėjo didelio poveikio pačiam prieglopščio procesui, kadangi mes matome, jog yra daug įvairių incidentų susijusių su saugumo dalykais, dėl to dar e, labiau vėluojama ir dar didesnis nepasitenkinimas atsiranda. Tai taip pat reiškia, kad sąlygos, kuriomis gyvena migrantai. Bandau išsireikšti diplomatiškai, bet yra tikrai toli gražu neoptimalios tos sąlygos. Į pastarasias dienas matėme, kad problemos dar gilėja dėl e, šalčio ir Taip pat žmonės vis labiau nepatenkinti yra salose, nes e, ir dėl to dar sunkiau yra spręsti problemas, nes tam, kad galėtum išspręsti daugelį problemų, reikia, kad žmonės vietos bendarbiautų, bet jie dabar e, vis e, mažiau atviri darosi tokioms galimybėms. Pirmininkas pradžioje paminėjo ša, šaltį, aš grįšiu dar prie to, nes norėčiau pateikti Jums e, naujausią informaciją dėl to. Ir e, galime pasakyti, atsižvelgiant į visą tai, ką minėjau, kad reikėtų e, dar sutvirtinti pagrindus Europos Sąjungo ir Turkijos tarimą ir mes su ministru pirmininku parengėme išsamų planą. Mes E, taip pat bendrame su suinteresuotais subjektais e, yra numatyti pagrindiniai tokie svarbiausi veiksmai. Pavyzdžiui, reikia daugiau išteklių sprendžiant e, prieglopščio prašymų nagrinėjimą apeliaciniam etapui, taip pat reikia užtikrinti veiksmingesnį gražinimą migrantų, kurie neturi teisės į prieglopstį. Ir reikia užtikrinti, kad salose būtų prieimimo e, infrastruktūra pakankama ir taip pat e, reikia įtvirtinti e, teisę likti. Ir 16 metais buvo susikaupę labai daug neišnagrinėtų prašymų ir iki vasaros reikia pasivyti. Uh, E, panaikinti tą susikaupusią darbų naštą, kad gali, galima būtų žengti toliau. E, toliau Turkijoje pažeidžiamų asmenų e, perkelimas tęsiasi. 2716 žmonių gražinta. E, pabėgėlių priemonė Turkijoje. Mes toliau finansuojame, 2,2 milijardai jau yra skirta, maždaug 700 milijonų išmokėta konkrečiai e, svarbioms tokioms programoms, kurios turi užtikrinti socialinio saugumo pagrindinės priemonės, e, numatom, numatant švietimą, vaikams švietimą, medicinę pagalbą ir paramą grinaisiais pinigais dėl vizų režimo liberalizavimo galiu pasakyti, kad reikia įvykdyti dar tam tikras sąlygas. Dabar trumpai dėl padėties ir sąlygų, kurios dar pablogėjo dėl nepalankių oro sąlygų Graikijoje. Kaip visi žinote, neįprastai šalta žiema ši Graikijoje ir sudėtinga ir taip situacija dar pablogėjo e, migrantų. E, vyriausybė nuolat bendrauja su įvairiomis e, struktūromis, institucijomis, taip pat humanitarniais veikiais, kad suvaldytų padėtį. Labai svarbu yra skirti atskirti padėtį salose nuo padėties e, žemynėje dalyje. Per, e, ten per pastarosius mėnesius ir savaitės valdžia ir partneriai, kurie prisidėjo finansavimu, padėjo pasirenkti žiemai. Daug kas padaryta ir e, rengiantis žiemai, e, buvo daug dėmesio skiriama šiauriai, vakaruose, kur įprastai temperatūros labai sumažėja žiemos laikotarpiu. Pavyzdžiui, buvo e, atnaujintos šildymo sistemos, e, buvo įranga numatyta speciali žmonėms, patalpos pritaikytos žiemoms temperatūroms ir e, situacija yra daugiau ar mažiau kontroliuojama. Neteisingai nesupraskite, aš nesakau, kad viskas yra puiku, tačiau galima pasakyti, kad galima suvaldyti bent jau situaciją. Ir jeigu mano informacija teisinga, maždaug 700 žmonių e, yra pabėgėlių stovyklose. Ir toliau ir e, nepakankamai ten užtikrintos sąlygos e, gyventi šaltyje, bet jau dabar žmonės yra perkeliami į šiltesnės patalpas. Salose padėtis šiuo metu yra labai sudėtinga. Lesbos saloje ir Samos saloje, pirmiausia, kitose Salose padėtis panaši. Heos Leoskos salose šiaip jau situacija kontroliuojama, nors tikrai nėra e, tobula, bet Lesbos ir Samos salose yra kelias, keli šimtai žmonių, e, kurie e, dabar gyvena beveik nešildomose patalpose arba menkai šildomose patalpose E, dabar temperatūra šiek tiek pakilo, šiandieną gerokai pakilo, tačiau e, vis tik yra aišku, kad skubiai šią situaciją reikės spręsti dėl Lesbo salos. Nemažai e, priemonių yra įgyvendinama. Manau, jog galima pasakyti, kad valdžia padedant mums ar padedant mūsų partneriams, jau nemažai ką padarė, spręsdama situaciją, dirbama įvairiomis kryptimis. Pirmiausiai, e, taikoma E, tie žmonės, kurie e, turėtų būti pereiti į prasne prieglopščio procedūrą, yra perkeliami į žemynę dalį, taip pat kitiems žmonėms e, rasta viešbučio kambarių papildomų ir tikimasi per ateinančias dienas atsiras daugiau tokių vietų apsistoti ir daugiau žmonių bus perkelta į viešbučius. Taip pat galiausiai gavome leidimą e, e, namus e, montuoti surenkamus namus, daugiau jų statyti. Su pabėgėlių reikalų komisaro biuru dirbsime Ir prieš ateidamas į šį posėdį girdėjau, kad jau e, pirmoji grupė migrantų laivų bus perkelta, tiksliau bus perkelta į, į vieną laivą ir apie 300 žmonių bus e, laive prie Lesbo salos. Atrodo, kad padėtis ten toje saloje e, šiek tiek gerėja, Samos sala. E, Padėtis ten be nesudėtingiausia. Kol kas nevyksta joks bendradarbiavimas. E, nėra kur perkelti žmonių iš šios salos, bandoma išnuomoti viešbučio kambarių, kurie e, šiuo metu laiku yra neužimti. Jų yra daug tokių, bet kol kas matome, kad nenorima bendradarbiauti. Ir taip pat yra teritorija, bet nėra leidimo e, statyti tuos surenkamus namus, pavyzdžiui, šitoje saloje. Ir dabar reikėtų ypatingą dėmesį skirti Samos salai, kad būtų galima e, kaip nors įspręsti ten esančių, ten atsidūrusių žmonių problemas. Atsiprašau, kad per laiką kalbėjau, bet paminėti žiemos sąlygas buvo labai svarbu, man atrodo. Tikiuosi, kad bus klausimų. Dabar iš karto steikiu žodžiu, žodį kolegai Rain, o po to pradėsime diskusijas. Kolega e, Rains, dabar jūs, žinoma, klausimų bus ir e, Tiesiog jūs dabar kalbėkite 10 minučių, o po to jau mes galėsime diskutuoti. Ačiū, aš kalbėsiu kuo glaušiau. Aš norėčiau paminėti du dalykus. Pirmiausia, tai yra pranešimas dėl perkelimo ES viduje ir taip pat rekomendacijas, kad būtų gražinam, grįžtama prie Dublino perkelimų į Graikiją. Pirmiausia, dėl paskirstimo ir uh, perkelimo. Komisija pritarė abiem solidarumo būdams ir jiems reikėtų teikti pirmenybę ir tęsti netidėliotiną pagalbą Graikijai ir Italijai. Ir aš matyč, manyčiau, kad reikėtų prisiminti, kad spalio mėnesio vadovų taryba pareikalavo kuo sparčiau vykdyti perkelimo programą, įtraukiant nelydimus nepilnamečius pirmiausia praėjusių metų laikotarpis. 15 tūkstančių buvo perkelta lakučio mėnesį, 1500 perkelima iš Graikijos skaičius stabilizavosi ir perkeliama apie tūkstantį žmonių per mėnesį iš Italijos, perkeliama žmonių pastaruoju metu vis daugiau, lapkričio mėnesį buvo perkelta daugiausia. kai buvo rengiamas šitas pranešimas, buvo informuota, kad 8000 žmonių, 8100 buvo perkelta praėjusiu metu rugsėjo mėnesį, o vakar buvo pasiekta 10 tūkstančių riba ir perkelimų skaičius didėja. Tačiau e, šie skaičiai taipogi rodo, kad mes dar toli nuo tų skaičių, kurių, kurių įsipareigojimas siekti praėjus 15 metų rugsėjo mėnesį. E, pastaruoju metu šita e, kreivė e, visiškai yra nepa, nepastovi ir labai norėtume, kad valstybės įgyvenintų savo įsipareigojimus, reikia dėti daugiau pastangų siekiant įveikti teisinės kliūtis, taip pat administracinės perkelimo kliūtis ir taip pat e, padidinti valstybių narių e, pasirengimą priimti norinčius atvykti asmenis. Savo rekomendacijose komisija taip pat e, suformulavo realistinius tikslus perkelimui Ir dabar mes manome, kad galima perkelti visus teisėtus kandidatus į perkelimą, kurie yra Graikijoje ir Italijoje iki 17 e, metų rugsėjo mėnesio. mėnesio. Tačiau e, rekomendacijose konkrečiai dar yra pasakyta, kad valstybės narės uh, turėtų priimti bent 2000 iš Graikijos ir 3000 e, e, nuo balandžio mėnesio iš, iki Liepos mėnesio iš Graikijos. Ir jeigu mes tokiu tempu maždaug po 1000 per mėnesį, 1500. Iš Italijos galėtume priimti, tai tuomet mes galime patenkinti poreikius, tačiau reikėtų turėti omeny, kad papildomai atvyksta pabėgėlių ir prieglopšio prašytojų. Nenorėčiau išsamei komentuoti šio pranešimo, tačiau reikėtų pasakyti, kad buvo imtasi konkrečių priemonių Graikijoje ir kitose valstybėse narėse. Kolega ką tik kalbėjo, kokiu pastangu ėmėsi uh, Graikija registruodama pabėgėlius ir visa tai yra susijęs su perkelimo procesais ir su tuo, kad yra nustatomi asmenys, kurie turi teisę būti perkelti. Italija taip pat e, deda daugiau pastangų. 1500 e, pabėgėlių perkelimo skaičius per mėnesį yra pakankamai realus Yra tam tikrų problemų Italijoje, kadangi užtrunka e, saugumo patikros Italijoje ir bendradarbiaujame su Europolu dėl nelydimų nepilnamečių perkelimo. Čia yra tam tikrų problemų. 200 tokių nepilnamečių buvo perkelta, yra tam tikrų iššūkių Italijoje, Tik tai vienas kol kas buvo perkeltas Italijoje, tačiau buvo dėta pastangų įveikti teisinės kliūtis Italijoje. Mes tikimės, kad artimiausių metų nepilnamečių perkelimas suintensyvės dėl prašymų. E, e, e, valstybės narės yra raginamos kuo greičiau e, įvertinti šios prašymus. Dabar tokių yra apie 20 tūkstančių ir pagal tuos prašymus šiuo metu yra perkeliama labai daug asmenų, taigi valstybės narės turėtų e, sustiprinti savo įsipareigojimų įgyvendinimą. Šiame pranešime yra ir konkrečių e, detalių, nurodant, kad kai kurios valstybės priėmė labai daug asmenų, kai kurios pakankamai mažai trumpai norėčiau pakalbėti apie perkelimą ES e, viduje. Procesai vyksta pakankamai sklandžiai, daugiau negu pusė perkelimo viduje vietų e, buvo užpildyta, vietų, kurios buvo identifikuotos 15 metais 40, iš 40 14 tūkstančių yra perkelta. 14 tūkstančių iš 22 tūkstančių buvo perkelta. Iš e, asmenys tai yra iš Libano. 3 tūkstančiai e, tai yra pabėgėliai iš Turkijos. Ir tai yra skaičiai, kurie tiesiog e, atitinka ES į Turkijos susitarimo nuostatas. Mes taip pat e, tikimės, kad e, įsipareigotas e, perkelimas pagal 15 metų Liepos susitarimą įvyks iki šių metų pabaigos. Taigi tiek apie perkelimą ir prieimimą. Dabar norėčiau grįžti prie Dublino rekomendacijos Graikijai. Gruodžio mėnesį buvo priimta ketvirtoji rekomendacija iš kelių, trys buvo skirtos Graikijai, gruodžio mėnesio rekomendacija buvo skirta Graikijai ir kitoms valstybėms narėms. Trumpai norėčiau priminti kontekstą, dėl kokių priežasčių komisija pradėjo šitą procesą praėjusiu metu pabaigoje. Nuo 2011 metų veiksmingai buvo sustabdytas bet koks e, pabėgėlių perkelimas iš Graikijos ir sulaukime visiškai priešiško efekto, kadangi Šengeno sistema e, tiesiog e, suteikė paskatų pabėgėliams, priegos prašytojams perkelti per, kitas valstybės narės ir komisija e, tiesiog ėmėsi atsižvelgė į tą pagerėjusią situaciją Graikijoje, į institucinės sąrangos sustiprinimą ir į teisės aktų prieimimą Graikijoje. Ir todėl mes E, ypatingą dėmesį skyrėme prieglopščio praš, prašymo paslaugų stiprinimui Graikijoje, taip pat stiprinome prieimimo galimybės ir padidinome tų prašymų prieimimo vietų skaičių, lyginant su praėjusiais metais. Taip pat e, padidinome, sustiprinome gebėjimus e, priimant skundus Tai taip pat mes pakeitėme šitų komisijų sudėtį, lyginant su praėjusiais metais ir situacija iš esmės pagerėjo. Taip pat labai svarbu buvo, kad buvo numatyta nemokama teisinė pagalba. Ir dabar laukiame kol šita nemokama valstybės teisinės pagalbos sistema pradės galioti, ji bus taigoma visiems prieglopšio prašytojams, kurie yra Graikijos žemynė ir salose. Tačiau komisija vis dėlto pranešime pabrėžia, kad yra ir trūkumų prieglopšio prašymo sistemoje Graikijoje, kadangi e, aprūpinamas gyvenamoji plotų yra nekokybiškas. Taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kaip yra elgiamasi su pažeidžiamomis pabėgėlių grupėmis, su nelydimais e, nepilnamečiais ir atkreipime dėmesį tai, kad e, prieglopšio prašymai kartais yra nagrinėjami per ilgai. Be to komisija e, supranta, e, kokį spaudimą patiria Graikija, kadangi labai daug asmenų atvyksta pastaruoju metu, 15 metais, 16 metų pradžioje, tas e, pabėgėlių srautas šiek tiek sumažėjo, bet yra pakankamai didelis. Ir be to Graikija imasi įgyveninti ES ir Turkijos susitarimo nuostatas, be to ir e, nuo 16 metų atsivėrė kiti pabėgėlių maršrutai per Balkanų valstybės ir be to prieglopščio suteikimo E, struktūros registruoja asmenys, registracija yra mm, tęsiama nuo 15 metų vasaros ir visą tai reiškia, kad yra pakankamai daug skundų dėl prieglopščio e, suteikimo. Komisija rekomenduoja ne iš karto pereiti prie Dublino rekomendacijų, tačiau tai daryti palaipsniui, palaipsniui pagal Dubliną gražinti asmenys nuo šių metų pavasario, ypač pirmiausia gražinant tuos asmenys, kurie atvyksta į Graikiją nuo kovo vidurio ir vėliau. Ir mes komisija manome, kad e, pažeidžiami prieglupščio pražytojai neturėtų būti gražinami. Ir taip pat pabrėžėme, kad nebus gražinama tol, kol Graikijos vyriausybė nepatikins, kad gražinamam asmeniui į Graikiją nebus taikomos kitokios uh, ES teisės normos negu kitiems asmenims ir kad šita prieglopščio prašymo procedūra būtų sklandi ir greita ir kad tie asmenys galėtų pateikti, e, būtų nukreipti į pritaikytas e, patalpas, bet to labai svarbu bus teikti Graikijai pagalbą, kad ji galėtų laiku priimti ir išnagrinėti prieglopšio prašymus. Ir mes turime pagalvoti, kaip tai padaryti. Mes derimės, derimės su Graikijos vyriausybės atstovais šiais klausimais. Iki vasario vidurio mes rengėme E, pranešimą apie tai, kokių žingsnių reikės imtis, kad būtų galima išspręsti likusias problemas. Ir taip pat bandome išsiaiškinti, kaip šitas e, saugumo užtikrinimas procesas vyks Graikijoje. Ir mes susitikinėsime su Graikija kas kart per du mėnesius. Negalime spėlioti, ką mums atneš ateitis. Mes kol kas turime galvoti tik apie artimiausius mėnesius, apie artimiausius metus. Tiesiog mes turime nuolat taikytis prie besikeičiančios situacijos ir toliau tiksinti mūsų rekomendacijas, aiškinti jų turinį ir siekti, kad jos kuo tinkamiau būtų įgyvendinamos. Ir galiausiai reikėtų pasakyti, kad šioje rekomendacijoje politiškai dar kartą pabrėžiama Graikijos, bet ir kitų valstybių atsakomybė bei įsipareigojimas e, teikti Graikijai paramą ne tik tai perkelti tiek asmenų, kiek buvo įsipareigota pagal 15 metų rugsėjo mėnesio susitarimą, bet ir reikia turėti omenyje tai, ką pasakė Martinas, kad reikia mm, teikti pagalbą ir IAZO, kuri teikia pagalbą Graikijos vyriausybei siekiant sušvelninti situaciją ypatingai salose. Dėkuoju. Ačiū už labai išsame informaciją. Mes e, ir toliau domėsimės šiuo klausimu ir pradėsime diskusijas dabar, nors nedaug mūsų kolegų yra salėje. Pirmiausia, tik žodį Keti Perry. Uh, Dėkoju ir aš norėčiau padėkoti mūsų svečiams e, už e, mums pateiktą informaciją ir aš norėčiau pateikti jums klausimus, kartais tie klausimai bus e, tokie abstraktesni. O kartais skirti komisijos atstovams. Prisiminkime, 2015 metais rugsėjo mėnesį jau tuomet buvo pasirašytas susitarimas padidinti pajėgumus, uh, užtikrinant uh, laikiną apsaugą ir stiprinant apsaugą, kai tai buvo reikalinga, uh, panaudojant pil, civilės apsaugos mechanizmus, ar buvo jie panaudoti. Jūs e, kalbėjote e, e, ir apie tai, kad pasigal susitarimą reikėjo perkelėti daug. 40 tūkstančių pabėgėlių, dabar jau kalbate apie 20. Be to buvo mums kalbėti ir tai, kad Vakarų Balkanų maršrutu taip pat buvo ketinama uh, padidinti prieimimo pajėgumus iki, tam, kad galima būtų priimti, priimti iki 50 tūkstančių asmenų. Taigi, kodėl dabar žmonės nakvoja uh, laukia? Taigi, kas atsitiko su tuo susitarimu, kuris buvo, apie kurį buvo paskelbta rugsėjo 2015 m. rugsėjo mėnesį? Pane Tvervei, gal jūs galėtumėt man paaiškinti štai ką. Mes kai mes turėsime retmisijų susitarimą su Turkija ir pagal kurį galima bus gražinti tuos, kurie neturi teisės gauti prieglopščių Europos Sąjungoje. Jau turime tokį, atsiprašau, susitarimą. Kodėl dabar po dviejų mėnesių paaiškėja, kad gražinimai nebevyksta? Jūs minėjote, kad per tų du. du pirmuosius mėnesius buvo perkelta 400 asmenų, po to galiausiai perkeltų gražintų asmenų skaičius padidėjo iki 800, bet kodėl dabar viskas sustojo? Dar vienas dalykas, dabar, kai jau yra žiemos sąlygomis, reikėtų daryti viską, kad viskas vyktų gerai. Mes gavome tikrai labai daug įsipareigojimų Ir nuo kovo mėnesio skaičiuosime, pamatysime, kad iš Graikijos reikėjo perkelti e, pus ketvirto tūkstančių žmonių, o iš Italijos daugiau nei tūkstantį, jeigu aš gerai, gerai prisimenu. Matematiškai čia viskas atrodytų aišku, da, bet aš nesuprantu, kas keisės nes dabar niekas nebevyksta ir kada jums atrodo galime tikėtis kažkokių pokyčių. Ir paskutinis klausimas. Dėl uh, asmenų perkelimo į Europos Sąjungą. Europos Sąjungos ir Turkijos prieškimo pirmasis sakinys yra štai toks - sustabdyti uh, neteisėtos migracijos rautus ir sudaryti teisėtas galimybės patekti į Europos Sąjungą. Štai buvo pirmasis Europos Sąjungos ir Turkijos sandorio sakinys. Uh, Dėl perkelimo Europos Sąjungą buvo susitarta dėl schemos vienas už vieną. Neteisėtai žmonės atvyksta į e, salas ir buvo manoma, kad mes sudarysime didelio masto asmenų perkelimo Europos Sąjungą programas kur tos programos yra, nes vis dar žinome, kad teisėtai patekti Europos Sąjungoje tai nebėra, nėra įmanoma. Komisijos atstovas taip pat pakarto, pakartoju tai, apie ką kalbėjo ponas Avramopoulos ir tai, kas tikrai yra skandalinga, kad Dublinos, gražinimai pagal Dublino sistemą turėtų būti atnaujinti nuo kovo pirmosios dienos. Taigi apie ką jūs kalbate? Mes jau daugybę metų nebegražiname asmenų į Graikiją dėl to, kad Graikija neturi deramų jų prieimimo sąlygų. Ir aš bejau, kad jei mes dabar darome tokius pareiškimus, kad gražinimai bus atnaujinti, net ir žinodami, kad tai yra neįmanoma. Panas Rajan atsakys, ben aš nebijau jūsų klausimų, toliau Ana Gomeš. Dėkoju, kad jūs mums pasakėte, kad gražintų asmenų, kiek asmenų buvo gražinta pagal tą neteisėtą ir tikrai labai įdingą uh, ES ir Turkijos susitarimą buvo gražinta, buvo gražinta tik 1240 asmenų nuo 16 metų kovo mėnesio. Akivaizdu, kad tas susitarimas nėra tik, ne tik amoralus ir neteisėtas, bet yra visiškai neefektyvus. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, ką jūs mums pasakėte ir apie ką mums jau buvo žinoma iš to, ką matome uh, televizijos ekranuose, kad situacija pabėgėlių priimimo centruose Graikijoje yra baisi, žmonės tebe gyvena baisiomis sąlygomis. Ir aš norėčiau paklausti komisijos. Ar komisijai nerūpi, kad tai, kad žmonės uh, kad žmonių tarpė įsitvirtins radikalėjimas, nes žmonės yra dabar pasipiktinę, jei aš būčiau viena iš tų pabėgėlių, aš tikrai dabar būčiau nepaprastai supykus dėl to, kad ES su manim šitaip žiauriai elgesi. Ar komisija dėl to nesibaimina, ar jai netrodo, kad ji kaip tik prisideda prie įvairių radikalų skleidžiamos propagandos? Ką komisija daro dėl asmenų perkelimo į Europos Sąjungą? Ir, pažiūrėjau, čia galiu paminėti uh, jezidžių bendruomenę. Jozefas jau nuo praeitų metų balandžio mėnesio stengiasi jiems padėti. Lapkričio mėnesį mes buvome Graikijoje ir matėme, kad uh, buvo registruota 600 iš 1700 tūkstančių ir tarp jų nebuvo ne, ne vieno jezido. Ir žmonės tebe gyvena baisiomis sąlygomis. Ką komisija daro, kad palengvintų jų dalę, ypač jezido? Ar mes tiesiog užsimame šios bendruomenės genocidu ir Ką jūs ketinate daryti tam, kad jūs paspartintumėt savo veiksmus? Ką komisija daro, kad spręstų šias problemas? Mes rašėme visiems, visiems rašėme, visiems komisijos nariams ir nieko, niekas nieko nedaro. Tikrai, labai, labai dėl to esame uh, supykę. Ir uh, Jūs šiandien mums sakėte, kad Europa, mums šiandien uh, Vyriausiojo pabėgėlių klausimų komisaro atstovas sakė, kad mes turime pasiruošti naujiems migrantų srautams ir kad atvykti pas mus gali dar daugiau žmonių. Kaip mes tam ruošiamės, kaip mes ketiname e, e, padėti vaikams, su kuriais e, privalu elgtis kaip su vaikais. Negalim leisti, kad jie tiesiog kažkur išnyktų. Da, ir kad, jais, kad juos išnaudotų įvairūs nusikalteliai įvairiais būdais. Kai mes matome da, baisius vaizdus, nuolat aš kaip ir kolegė bijau, kad mūsų vyriausybės ir mūsų institucijos turėtų pasiruošti tam, kad ne tik populizmo, bet ir dar baisesniems reiškiniams kurie visų mūsų laukia, panašu, kad. Pone Sargentinė, ačiū, ponė pirmininkė. Sąlygos Graikijos stovyklose e, yra, nėra optimalios, tai yra mažiau nei te, o, būtų priimtinos. Tai yra e, visiškai nepriimtina suboptimalios, taip jos yra apibūdinamos. Tai, kad man reikės pusė šešių, e, reikėjo pusė šešių išvykti traukiniu į Amsterdamą, tai, tai mano galva galima buvo apibūdinti kaip su, suboptimalų dalyką, nelabai optimalų dalyką, bet aš čia kalbame apie kitus dalykus. E, kalbame apie perkelimus į ES ir perkelimą ES viduje. Ir aš noriu vieną dalyką pasakyti labai aiškiai. Teigiama, kad e, į Graikiją atvykstančių asmenų skaičius nuolat mažėja, nėra tiesa. Mes matome, kad nuo 2015 metų lapkričio mėnesio e, atvykstančių skaičiai nuolat mažėjo, išskyrus vieną piką, kuris buvo prieš pat pasirašant ES ir Turkijos susirašymą. Ir aš prisimenu, kaip Niderlandų migracijos ministras sakė, kad mums pavyko uždaryti Balkanų maršrutą, net ir nepaisant to, ar pasiteisins ar nepasiteisins ES ir Turkijos pareiškimas. Bet pagalvokime apie tą pareiškimą. Šiandien pas mus lankėsi, mal, lankėsi Maltos ministrai ir jie džiaugiasi tuo, kad mes turime tą ES ir Turkijos uh, susitarimą. Sofija Intvelt uh, e, buvo surengusi uh, seminarą dėl prieimimo direktyvos. Ir tenai buvo pasakyta, kad turkai uh, priima gražin, gražinamus asmenys tik tuomet, kai tai yra asmenys iš salų. Ir, ir ar tiesa, kad. Ar tai yra tiesa? Ir ar mes iš tikrųjų tiesiog laikome tyčia žmonės salose, dėl to, kad turk, jei jie bus perkelti kitur, Turkija jų nebepriims. Štai matote, kokiais metodais dirba Turkija dėl gražinimų pagal Dublino reglamentą ir patai, kad tai turėtų būti, prie, ši sistema turėtų būti atnaujinta nuo 2017 metų kovo mėnesį. Ir bus takom tik tai tiems, kas atvyks po kovo mėnesio. Taigi, jei realiai tokių asmenų nebus labai daug. Kodėl tam skiriama šitiek daug dėmesio? nes e, visa ta informacija tikrai e, nei Graikija, nei visa ES neparodo gražioje šviesoje. Bet to mes žinome, kad tai tikrai ne tie, e, tų, tie gražinimai bus neįmanomi, dėl to, kad žinome, kad bus kreip, kreiptas į teismą ir, bus, ir paaiškės tuomet, kad tokia sistema e, prieštaraujo da, mūsų žmogaus teisų įsipareigojimams ir viskas prasidės iš naujo. Taigi mes žinome, ko galima tikėtis iš šio pasiūlymo, taigi kodėl jis yra teikiamas. Mes iš Niderlandų siunčiame e, pabėgėlius į Vokietiją. Kodėl tai darome? Kodėl mes šitaip elgiamės vieni e, su kitais? 2700 asmenų buvo perkelta iš Turkijos. Apie ką mes kalbame? Kur yra tie saugus maršrutai? 2700 e, asmenų. Ir tai nėra jau tiek daug, nes tarp valstybių narių uh, valstybės narės susitarė perkelti 20 tūkstančių. Kodėlgi mes nieko nedarome? Dėl to, kad žmonės gyvena pabėgėlių stovyklose Turkijoje. Pinigais visko neįspręsime. Žmonės nori ateityje savo vaikams. Ir aš norėčiau paklausti, kaip komisija paaiškintų tai, kad perkelta yra tiek mažai žmonių. Negali mūsų nepatenkintų atsakymas, kad jūs taikote schemą vienas už vieną. Dar kartą noriu pakartoti, kad e, vien svajodami mes šios politinės migracijos krizės neįspręsime. Ponas Lenars. Dėkui. Noriu pasakyti, jog niekuomet nedrįščiau E, galės pasakyti, kad Žiūdis Argentinį buvimas čia nėra optimalus, niekuomet nebūčiau <laughs> tai pagalvojęs. E, sustarimas su Turkija, Balkanų maršto uždarimas. Man atrodo, kad e, tai vienas dalykas motivavęs tą sutarimą buvo, bet kitas dalykas yra žmonių žuvusių skaičius mes galbūt pagalvosime, ar tai nėra pavyzdys kitiems sustarimus e, pirmiausia dėl viduržėmio jūros. Bijau, kad šioje salėje nesutarėme dėl to, ar naudingas ar nenaudingas sustarimas su Turkija, bet tai, kadangi jau yra tas sustarimas, tai mes jau turime sistemą ir reikia užtikrinti, kad sąlygos įgyvendinti šiam susitarimui būtų optimalios. Ir jeigu pasižiūrėsime ankstesnės komisijos ataskaitas, 16 tūkstančių žmonių yra salose, bet yra vietos tik 8 tūkstančiam, taip pat 1200 yra nepilnamečių, nėra įrangos, nėra hygienos e, infrastruktūros. Jeigu mes norime, kad veiktų sutarimas su Turkija, turim bent jau užtikrinti, kad sąlygos, pagal kurias priimame pabėgėlius, būtų e, tikrai kur kas geresnės. Ta pati e, būtų galima pasakyti apie e, Dublino perkelimą į Graikiją atnaujinimą? Sąlygos turi iš esmės pagerėti ir būtų nerealu pradėti perkelti ir gražinti žmonės į Graikiją pagal Dublino reglamentą. Aš nežinau, ką jūs galvote apie tai, aš nežinau, ar tai yra teisiškai manoma, bet galbūt mes galėtume numatyti, kad tik tos es valstybės narės, kurios jau e, perkelė pakankamai žmonių gyvendino savo įsipareigojimus, kad mes toms šalims e, suteiktume tam tikras paskaitas, paskatas ir kad e, jos galėtų neslagyti to reikalavimo, nes e, dviejų metai, dviejų metų laikotarpis praėjo po sprendimų ir e, rekomendacijos dėl perkelimo viduje rodo, kad e, iki šių metų rugsėjo dar 33 tūkstančių žmonių, o daug, mažiau negu 100 tūkstančių buvo numatyta tarybos išvadose. Jeigu mes tokiu greičiu dirbsime, aš nežinau, ar galime tokiu greičiu uh, vadovautis, tokiu tempu, ar tikrai tada žmonės, kurie gali būti perkelti es viduje, bus kaip išspręsti skirtumą, panaikinti skirtumą tarp 33 tūkstančių ir 100 tūkstančių, ar mes uh, galbūt e, pervertinome e, žmonių, kuriuos galima perkėties viduje e, skaičių, ar tie žmonės, kurie Italijoje ir Graikijoje negali būti perkelti. Pone Lambert. Dėkoju. Turiu taip pat keletą klausimų. Vienas iš jų susijęs su koordinavimo Eko pabėgėlių reikalų komisaro biuras e, veikia, Graikijos vyriausybė dirba. Koks yra koordinavimas veiksmų? Ar siekiama papildyti darbus, bet ir išvengti dubliavimo? Ir taip pat ar yra panaikinamos spragos? Mes girdime tam tikrų dalykų ir iš to atrodo, kad susitarimo memorandumas, koks jis bebūtų, nenaudingas nei Graikijai ir tikrai nėra naudingas prieglopščio prašytojams. Vienas dalykas, kurio labai norėjo parlamentas, buvo perkelimas pabėgėlių iš salų. Buvo labai daug spaudimo ir žinome, e, kokie yra sunkumai, kai kas buvo paminėta šiandieną, yra ne tik politinių, bet ir fizinių daug problemų. Taip pat, jeigu iš salų perkeliami žmonės į žemynę dalį, ar tada tikrai žmonės gali būti apgyventami ten, kur nėra šildymo, buvusime ginklų fabrike ir panašiai. Ar nėra ten kokiu nors pavojingų medžiagų, cheminių medžiagų ar kitų gamybos e, proces, po, po gamybos proceso likusių dalykų, kaip dėl sveikatos apsaugos, kai kur yra tam tikrų struktūrų, kai kur nėra jokios pagalbos medicinos. Taip pat Graikijos sveikatos apsaugos sistema patiria papildomą e, spaudimą mes žinome šiaip jau, kokia yra sveikatos apsaugos sistema toje šalyje. Aš pati esu užimtumo komitete rengusi atitinkamą pranešimą. Ar jūs esate tikri, kad ištekliai, kurie yra skiriami, naudojami veiksmingai, kad būtų galima įspręsti bendrai problemas ir ko trūksta, kad būtų galima užpildyti spragas. Taip pat, ar yra valstybių narių, kurios siektų padėti, kad būtų paspartinti perkelimą ES viduje. Galvant apie tai, kas yra Graikijoje vietoje, kas vyksta, ar paprasčiausiai valstybės narės sėdi rankas susidėjusios ir laukia spaudimo ir negalvoja, kad mes e, turime vykdyti savo prievalės pagal įstatymą ar laukti, kol kas nors privers tą daryti. Ir dėl lėšų, kurios naudojamos Graikijoje, sumos tikrai įspūdingos. Ar komisija yra tikra, kad e, matomas tų lėšų naudojimas, ar tikrai jos naudojamas pagal paskirtį? Galbūt yra pinigų, kurie neaišku, kur pasidėję. Ir toliau dėl e, tinkamumo kriterijų Graikijoje, kai atvyksta pabėgėliai. Žinome, kad buvo gražinti žmonės, kurie turi šeimos narių ES ir pagal Dubliną jie turėtų turėti teisę susijungti su šeimos nariais, bet jie buvo gražinti dėl e, tinkamumo procedūrų. Ar galėtume gauti daugiau paaiškinimų apie tai, kada prasideda prieglopščio nagrinėjimo procesas? Atrodo, kad sprendimai primami dėl priimtinumo ar tinkamumo ir tai reiškia, kad žmonės nebegali pasinaudoti teisėmis į prieglopstį. Ačiū. Dėkui, Džin. Pone Simberg. Ne. Prašom. Winberg, jūs paskutinė kalbėta. Dėkui. ES Turkijos sustarimas. Tikrai jisai nepasiteisino, nuo pat pradžių jau matėme problemas, kaip kolegos sakė, ir parlamente dauguma narių norėjo, kad šis tarimas būtų išaldytas, kadangi jis taip prastai veikė, kainavo jis mums milijardus. Taip pat buvo panaikinti vizų reikalavimai. Ir dar prie viso to Turkija mus spaudžia. Girdime, kad iš Turkijos atvykstančių migrantų skaičius sumažėjo, bet atsiranda nauji būdai pakliūti Europos Sąjungą. Aš skaičiau apie tai ir norėjau paklausti jūsų, ar jūs pastebėjote, kad Afrikoje išaugo labai gyventojų skaičius ir Europa patirs dar didesnį spaudimą dėl to, kad daugės migrantų. Mes turime tam pasirengti. Ar mes su Libija, taip pat ketinama pasirašyti susitarimą, ar toks kitas būtų žingsnis. Aš nemanau, kad iš visų, ko nors reikėtų pasirašinėti susitarimus. Ar jūs esate e, pasirengę e, žiūrėti tuos naujus migracijos kelius? Man atrodo, kad ES visiškai nėra pasirengusi atremti iššūkius naujuosius. Iš Turkijos turimo matome, kad tik tai spaudimą daromams Turkija reikėtų kažkaip susis, sustabdyti tai. Buvo kalbama apie gražius skaičius, jūs e, minėjote, kad nuo e, balandžio 3 tūkstančiai iš, Graik... iš Graikijos 15 tūkstančių į Italiją atvyko e, žmonių, viskas tas atrodo gražiai. Bet ar jūs kalbėjote apie tai su valstybėmis narėmis? tiksliau tie skaičiai iš tų dviejų šalių perkelti bus į kitas šalis. Ar jūs tikrai kalbėjote su tomis kitomis šalimis? Ar jos nori to? Mes pradėjome kalbėti apie išimtį prie, Graikijai prieš šešerius metus, apie tai, kad žmonės neturi būti siunčiami atgal į Graikiją, nes Graikija e, sunkiai sprendė problemas. Ar jūs esate uh, E, pagalvoju apie tai. Per, peržiūrėkime prie mūsų svečių, kuris norėtų iš jūsų pirmasis. Martinas Verbi. Prašau, Bartai. Ačiū už visus šios klausimus, stengsiu kaip geriau į juos atsakyti. Klausimai apie tai, kas atsitiko su įsipareigojimais 15 metų dėl prieimimo pajėgumų. Jūs labai teisingai pastebėjote, kad tuo metu buvo įsipareigota, kad 30 tūkstančių vietų bus Graikijoje numatyta, o 20 tūkstančių pabėgėlių reikalų komisaro biuras užtikrins kaip prevencinė sistema tokia. Dabar Graikijoje e, įkurta tokių vietų priimti pabėgėliams. Yra daugiau, skaičius yra daugiau kaip 50 tūkstančių, 50 maždaug 5 tūkstančiai. E, pabėgėlių e, reikalų komisaro 20 tūkstančių biuro, 20 tūkstančių vietų taip pat yra užtikrinta. Tai buvo tokie tuo metu prisimti įsipareigojimai. Tuomet e, buvo pradės taikyti piliečių apsaugos, civilinės apsaugos mechanizmas, e, palapinės patvarios e, buvo pastatytos tuo metu, tiekiamos jos buvo ir taip pat finansavimas gana stipriai padidėjo skatingiems veikėjams dar noriu pasakyti, kad ECO humanitarnės pagalbos biuras ir partneriai 200 milijonų skirta yra 350 milijonų kaip skubi pagalba komisijos taip pat numatyta skirtingiems veikėjams ir valstybei ir kitiems humanitariniams veikėjams. Galiu pasakyti, kad šiuo metu įrangos stoka, finansavimo stoka, žmonių stoka. Tai nėra problema. Tie dalykai egzistuoja ir užtikrinti. Aš taip pat e, minėjau, tikrai ne, nesakysiu, kad viskas yra puiku, bet žeminėje dalyje e, padėtis bent jau yra kontroliuojama. Tačiau problema yra salos, nes trūksta ten ir erdvės Mes tikriausiai jau nuo pernai kovo kalbam apie tai, kad reikia stiprinti prieimo paėgumus e, salose. Bet labai sunku yra tą padaryti dėl to, kad žmonės vietoje priešinasi tam. Nėra taip, kad mes negalime kažko padaryti. Yra ir viešbučių kambarių laisvų, bet reikia, kad žmonės būtų pasirengę užleisti tuos kambarius. Aš negaliu Jums e, atsakyti išsamei apie Balkanų maršrutą, aš turėsiu pasigilinti, nes tikrai negaliu nieko dabar šiuo klausimu pasakyti. Buvo klausimas, kodėl negražinami nepabėgėliai. Tai yra susijęs su ES teisiniais dalykais. Žmonės, kurie nėra pabėgėliai, reikia pirmiausia nustatyti, ar kažkas yra pabėgėlis ar ne, ar turi teisę į šį statusą. E, pirmiausia, reikia apklausyti tą žmogų. Žmogus gali apskūsti sprendimą ir tai užtrunka. galima pasakyti, kad e, dėl to e, visa sistema e, lei, leidžia procedūras ištemti, reikia ieškoti galimybių greitai gražinti žmonės. Taip pat policija, kaip sakiau, susiduria su problemomis, nes kartais žmonių neranda Tai yra susijęs dalykais, kurie galbūt nebūtų labai populiarūs e, šioje salėje, bet pasakysiu, kad norint e, veiksmingai dirbti, veiksmingai gražinti žmonės, reikia tam tikrų e, žmonių e, gražinimo ir pajėgumų. Ir taip pat reikia numatyti deramą apsaugą e, tikriems pabėgėliams. E, tai yra svarbu, e, šiame kontekste taip pat svarbus yra gražinimai. Ką e, daro humanitarnės pagalbos biuras? Aš jam nestovauju, bet e, dirbu su kolegomis iš e, šio biuro ir daug mėnesių jau jie finansuoja partnerių veiklą, koordinuoja veiksmus su migracijos ministerija ir įvairiais partneriais. E, buvo apie tai klausima, klausima kas ką daro, e, buvo bandoma yra užpildyti visas spragas. Mm, taip pat noriu Jūs patikinti, kad ECO labai aktyviai dirba bandydama susitikinti e, rezultatus. Aš aišku nenoriu vengti atsakomybės ir pasakysiu, kad problema yra ne finansavimas, ne įrangos toka, bet reikia vietos. Jeigu nori konteinerį kažkur pastatyti, tai reikia vietos tam. E, gali, pavyzdžiui, būti pasirengęs už viešbutį, bet niekas nenori tau to viešbučio suteikti. Bet mes toliau dirbame. buvo išsakyta įvairių e, minčių, pastebėjimų, bet aš negaliu e, sureaguoti į viską. Buvo išsakyta gana tvirtų nuomonių. Aš neturiu iliuzijų, nemanau, kad pakeiščiau jūsų nuomonę dėl kai kurių dalykų. Ir dėl to, ar kažkas yra moralu ar ne, aš jums tą palieku spręsti dėl teisėto, neteisėto. Uh, galiu pasakyti, kad tai, kas vyksta, vyksta praktiškai. Aš nekuriu dabar jums jokių teorijų. Kiekvienas prieglopščio prašytojas iš be kokios šalies jis bebūtų turi teisę kreiptis dėl prieglopščio, e, būti apklaustas, turi e, teisę į nemokamą teisinę paramą, turi teisę apskūsti sprendimą ir daugelis tą daro. Ir atvirai kalbant, gana nemažai e, žmonių iš tų galiausiai gali pasilikti. Ir sakyti, kad e, tai yra neteisėta, bent jau iš mano perspektyvos, e, būtų gal pernelyg toli užsimota. Eso graikai tikrai laikosi ES teisės. Dėl perkaimos viduje, kas vyksta? ką komisija daro. Aš nenorėčiau dabar e, badyti pirštais kokiu nors atskirų šalių. Tačiau, atsakydamas jūsų klausimą, galiu štai ką pasakyti, kodėl užtrunka ilgai, kol žmonės yra perkeliami, nors valstybės narės ir sutinka priimti žmonės – Viskas trunka ilgai todėl, kad kai kurios e, šalis, jų neminėsiu, sako, truputėlį palaukite, mes turime pirmiausiai rasti jiems būstą. Nors egzistuoja, pavyzdžiui, sutarimas ar protokolai perkelti iš vienos valstybės narės į kitą žmonės per du mėnesius, e, tai nevyksta ne dėl Graikijos prieglapščio e, tarnybų, bet dėl valstybių narių vilkinimo ar nenoro. Uh, karjera politikoje, aš tikrai neturiu kokiu nors aspiracijų. Aš užsieimu kitais reikalais, aš bandau krizės spręsti kartais. Visai gerai yra galbūt neišpūsti, neišdidinti tam tikrų dalykų. Ir aš nenoriu tikrai nieko įžeisti, bet pasakysiu, kad aš pasakiau, kad situacija nėra optimali. Aš nesakau, kad jinai yra puikiai, bet aš ne politikas ir aš tikrai noriu, bandau išspręsti problemas. ES Turkijos susitarimas. Ar sumažėjo dėl to atvykimų skaičius? Aš galiu Jums atsiųsti grafiką, kuris labai aiškiai parodo viską. Uh, Priešingai tam, ką Jūs sakėte, galiu paminėti, kad lapkritį, gruodį, sausį, vasarį ir kovo pradžioje atvyko nepaprastai daug žmonių, ypatingai daug. Skaičius sumažėjo vėliau dėl to, kad atėjo žiema, bet Jūs minėjote mėnesį, man atrodo, 4000 žmonių per dieną vienu metu atvykdavo į Graikų salas. Prieš ES Turkijos susitarimą per keltą savaičių maždaug 17 tūkstančių žmonių per dieną buvo tokiu atveju, kai atvyko. E, atsiprašau, 1700 per dieną, paskui e, apie 1400, paskui sumažėjo skaičius iki 150 ir paskui 150 per dieną. Ir galima kalbėti apie tai, ar kažkas yra moralu ar ne, bet man yra visiškai aišku, kad ES Turkijos sustarimas e, turėjo nepaprastai didelės įtakos atvykstančių žmonių skaičiai. Aišku, galima vertinti skirtingai ir aš e, nieko nesakau dėl to. Taip pat buvo klausima, ar žmonės galima perkelti į žemyną. Svarbu pasakyti, kad žmonės yra perkeliami į žemynį, žemynę dalį ir žmonės yra perkeliami ten, kur valdžios institucijos nusprendžia, kai nusprendžiama, kad jie turi būti perkeliami dėl to, kad jų situacija uh, ar sveikata yra e, prasta, arba jeigu jie turi e, giminių ir jie tada negražinami į Turkiją. Man atrodo, kad tai atsako ir į jūsų kitą klausimą. Galiu pasakyti, kad 3,5 tūkstančio per pastaruosius mėnesius perkelta į žemynę dalį. Ir esant dabartinėms aplinkybėms mes iš tikrųjų darome viską, ką galime, kad užtikrintume, jog žmonės, kurie neturėtų būti salose, būtų perkelti į žemyną. Taip, tiesa yra tai, kad e, migrantai, kurie nėra pabėgėliai. Norint juos gražinti į Turkiją, kyla problemų, nes Turkija taip sako, kad e, priims tik tai salose esančius žmonės. Aš vertinu jūsų atsakymą, jūs Jeigu žmogus atvyko į salą, tas bus užfiksuota. Jūs sakote, kad salose nėra erdvės, aš tą suprantu, bet lengviau turbūt yra išlaikyti žmonės saloje, negu perkelti juos į žemynę dalį. Bet jeigu Turkija nori priimti žmonės uh, kurie atvyko į salas, aš to nesuprantu, bet taip ir yra, bet mes neturime laisvės perkelti žmonių iš salų į žemyną tuo metu, kai nagrinėjami jų prašymai ir kokia priežastis yra to nedaryti. Man ir komisija apskritai nebūtų problemų pasakyti, kad iš mūsų pusės, jeigu aišku, jeigu žmogus yra registruotas po 21 kovo dienos, e, kaip atvykęs į salas ir jeigu jo piršto atspaudai yra nusiųsti į Turkiją, kad, jis, kad būtų galima mm, patvirtinti jo tapatybę, mums tai būtų labai gerai, tai išspręstų daugybę problemų, tačiau e, realybė šiandieną yra tokia, kad tų žmonių negalima gražinti į Turkiją. Galima, aišku, vertinti skirtingai, galima sakyti, mes vis tiek juos e, perkelsime į žemyninę dalį. Aš sutinku su jūsų argumentu, tačiau ES Turkijos e, pareiškimas tarsi pažeidžiamas, nes žmogus sakys, aš atvykstu į salas, aš atsidursiu žemynė labai greitai ir niekas manęs negražins į Turkiją. Taigi tokia problema. Really sorry, Claude. Klaudai, labai atsiprašau. Juk nesvarbu, kur ir kada tu atvykai, bet juk tai yra svarbiausias dalykas yra fizinis buvimas e, saloje. Tiesiog Negi Turkija turi pasakyti Graikijai, iš kur jinai paims pabėgėlius. Aš tiesiog norėčiau suprasti, kodėl mes negalime jų perkelti, jeigu mes užregistruosime, kad iki tam tikros dienos jie atvyko į salą. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad mes tarėme su Turkija ir tos diskusijos tęsiasi. Būtent bandome išsiaiškinti, ar būtų galima tuos asmenys perkelti į žemyną, o po to gražinti juos atgal į Turkiją. Taigi, kol kas dar nesusitarta. Yra taip, kaip yra. kodėl tokie maži perkelimo skaičiai buvo teiraujamasi. Reikia e, atskirti vienas į vieną keitimą ir kitą perkelimą. Taigi jūs turėjote minėti tuos skaičius, tačiau kolega Ryan kalbėjo ir apie kitą perkelimą, kuris taip pat vyksta. taip pat buvo klausimą. Norėčiau pritarti jums, kad turime stengtis gerinti sąlygas, e, kuriomis gyvena kol kas pabėgėliai salose Tačiau norėčiau pasakyti, kad mes neturime kokios nors energijos, neturime e, lėšų, mums nepakanka tiesiog vietos, nepakanka erdvės salose. Dėl perkelimo ES viduje skaičių. Vėl viskas yra susijęs su ES ir Turkijos susitarimu. 6 tūkstančiai perkeliamų asmenų buvo numatyta iš Graikijos perkelti prieš įsigaliojant ES ir Turkijos susitarimui. O po to atvyko mažiau e, pabėgėlių ir tai reiškia, kad mažiau ir asmenų, kurie yra, turi teisę į perkelimą ES viduje. Toks būtų atsakymas. Žinoma, labai svarbus koordinavimo klausimas. Be bejonių reikia aiškiai pasakyti, kad ES valstybėje reikia daug ką paruošti, suorganizuoti ir o tam reikia koordinuoti savo veiksmus ir žinoma valstybės vyriausybių institucijos turi koordinuoti šituos veiksmus, o mes galime teikti paramą pagal galimybės, teikti paramą Graikijai ECO, koordinuoja veiksmus su partneriais, taip pat su migracijos e, ministerija, o mes pagal išgalės taip pat teikiame paramą šiems procesams, siekime, kad būtų tinkamai paskirstita darbo našta. Aš konkrečiai labiau esu atsakingas už humanitarnės paramos teikimą. Ar galima perkelti asmenis į nešildomas e, gamyklų, fabrikų patalpas? Tai, kas įvyko per praėjusias keletą savaičių, tai iš tiesų galvojant apie ankstesnį periodą, e, prieš keletą mėnesių žmonės iš Domenį salos buvo perkelti į skirtingas e, teritorijas, į sandėlius ir taip toliau. Mes tiesiog e, siekiame pagerinti tų būstų kokybę Žinoma, ir jeigu tos patalpos netinka ten gyventi ilgesnį laiką, tai mes perkeliame asmenys į kitas tinkamesnės. Bent jau mano žiniomis 700 žmonių vakar bent jau buvo patvirtinta tokia informacija. Mes e, ir, ir eko partneriai deda pastangas, kad tie 700 asmenų būtų perkelti į tinkamesnės patalpas. Buvo kalbama ir apie tai, kad Graikijos sveikatos apsaugos sistema patiria didžiulį spaudimą. Home direktorato kolegos taip pat teikė skubę pagalbą Graikijos sveikatos apsaugos sektoriui valstybės narės taip pat, e, ar jos pakankamai deda pastangų perkeldamos e, pabėgėlius ES viduje, tai yra priimdamas pas save. Aš vėlgi norėčiau kalbėti kiek įmanoma diplomatiškiau. Iš tikrųjų, jos daro daugiau negu anksčiau. Rainas teisingai pasakė, kad prieš keletą mėnesių uh, spartas, e, stei, e, sparta pagreitėjo, dabar e, kovo vas, balandžio mėnesiais buvo numatyta perkelti 2-3 tūkstančius. Mes tęsėme dialogą su valstybėmis narėmis ir aš galėčiau pasakyti, kad ir bendrasis veiksmų planas buvo pri, priimtas vadovų taryboje, o tai reiškia, kad valstybės narės sutėti pastangas, kad jį gyvenintų. Ar šitas tinkamumo patikrinimo procesas neužkerta kelią susijungti šeimoms? tie žmonės, kurie gali, turi teisę susijungti su savo šeimomis, tikrai nėra įtraukiami į tą tinkamumo patikrinimo procedūrą. Taigi jokio blokavimo čia nėra. Nežinau nieko apie susitarimus, galimus susitarimus su Libija. Nenorėčiau komentuoti šio klausimu Ar migrantai neranda kitų kelių patekti į Europą? Iš tikrųjų, žmonės yra labai išmanus ir to negalime atmesti. Tie, kurie anksčiau tradiciškai e, pas, pasukdavo rytų vidur, viduržymio jūros regiono e, rytiniu keliu link Graikijos, tai dabar šitas srautas sumažėjo e, centrinėje viduržėmio jūros regione vietoj 200 tūkstančių dabar ir kalbama apie 26 tūkstančius iš tikrųjų yra kiti migrantų srautai, kurie pasuka link Italijos sienos. Dėkoju. Mes turime baigti 6.30, kadangi kolegos turi išvykti, suspėti traukinius į lėktuvus. Tiesiog aš nenorėčiau, kad e, jūs detaliai komentuotumėte visus klausimus, tačiau vis dėlto prašiau jūs atsakyti klausimus pagrindinius. Kolega atsakė į esminius klausimus, tačiau aš norėčiau jį papildyti ir pridurti kai ką, kas nebuvo pasakyta. Buvo klausima, kodėl mes manome, kad mes pasieksime perkelimo tikslų, dėl kurių buvo susitarta 15 metų lakurčio mėnesį. Šitą klausimą pateikė ponė Paust ir Lenarts taip pat paklausė kažko panašaus. Ar mes e, tinkamai įvertiname tą asmenų skaičių, kurį reikėtų perkelti, kurie, kurie, skai, perkeltinų asmenų skaičių. 2015 m. rugsėjo mėnesį taryba bandė daryti prognozes ir atitinkamus įsipareigojimus dėl perkeliamų ES viduje. Tačiau matematiškai dabar akivaizdu, kad jeigu e, stiklinė nėra e, pilna, tai tarsi jos ir nebūtų galima gerti. Ir visiškai aišku, kodėl komisija patiksino savo perkelimo asmenų tikslus, skaičius savo rekomendacijose. Mes tiesiog patiksinome savo tikslus, remdamiesi asmenų, kurie gali būti perkeliami skaičiumi. Ir taip pat atsižvelgėme į tai, kad atvykstančiųjų srautas yra toks, koks dabar. Taip pat buvo e, klausima ponia Post ir Lenarts klausė, kaip mes paaiškinsime, tai Keiti Pyrai klausė šito dalyko, teiksime pirmininkas. Jie yra pranešėjai dėl susitarimo su Turkija. Taigi, kaip mes tiesiog naudojame tas e, vietas perkelimui, kaip jas apskaičiavome. Komisija rekomendavo šitas perkelimas turėtų būti vėl atnaujintas. Komisija patikslino, kad viskas turėtų būti siejama su konkrečiu apgyvendintų asmeniu ir Graikija turėtų patikinti, kad asmuo tikrai bus priimtas į tinkamas gyventi sąlygas ir kad tas būstas atitiks reikalavimus. Iš tikrųjų, aš manyčiau, kad tai reikia daryti pirmiausia laikant ES įstatymo. Yeah, there was a general question uh, asked, which I think. Uh... Martinas iš dalies atsakė į klausimą, kodėl perkelimo į Europos Sąjungą skaičiai yra apskritai tokie žemi. Reikėtų turėti įvairias aplinkybės omenyje Labai sunku atsakyti šitą klausimą vienareikšmiškai, tačiau supaprastintai galima būtų atsakyti štai kaip. Tinkamiausia būtų atsakyti, kad ES valstybės narės, visa ES nebuvo tokia dosni pasiūlydama perkelimo vietas, tačiau kitos e, išsivyščiusios e, valstybės atsižvelgdamos į tai, kad e, prašymai yra pateikiami visiškai netikėtai, spontaniškai atvyksinčių asmenų, tai Australija, Kanada galėjo leisti savo prabangą ir pasirinkti tarptautinius teisės aktus, pagal kuriuos galėjo priimti e, pabėgėlius. Aš manyčiau, kad aš jau atsakiau į visus klausimus, kurie buvo pateikti, į kuriuos net, net sakė kolega Revė. Aš klausiau apie finansavimą, apie pinigus. Ar jūs stebite jų naudojimą? Į šitą klausimą galėčiau atsakyti, kad aš neturiu pakankamos informacijos ir nesu mm, kompetentingas atsakyti į klaus, šitą klausimą. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad aš paklausiu sekretoriate paprašysiu informacijos iš mūsų finansinio skyrios. Iš tikrųjų, mes nesame tie ekspertai, kurie turėtų atsakyti klausimą apie išlaidų mm, mm, atsakamumą. Iš tikrųjų, galėčiau pasakyti, kad yra pakankamai saugiklių. Eko yra tam tikras pavyzdys ir mm, Eko dirba su patikimais partneriais ir vadovaujasi tam tikrais standartais šioje srityje ir aš manyčiau, kad Eko vadovau, vadovaujasi atitinkamais saugikliais ir normatyvais Home direktoratas taip pat laikosi kontrolės reikalavimų. Now, I... Negalime konkrečiai patiksinti, kaip tai yra daroma, tačiau dabar vertėtų pasakyti, kad ir kiekvienos ES išlaidos turėtų būti aiškiai apskaičiuotos ir už jas turi būti tinkamai atsiskaitoma. Nemanyčiau, kad dabar reikėtų atlikti kokį nors vertinimą, tačiau mes puikiai suprantame, kad reikėtų vengti veiksmų dubliavimo. Tai yra labai svarbus aspektas. Galbūt ne man čia apie tai kalbėti, bet manyčiau, kad finansų skyrius turėtų pateikti atsakymą po to, kai mes jo paprašysime. Dar norėčiau pridurti vieną dalyką. Tiesiog nepaminėjau vieno klausimo, kurį pateikė Lenarts. Jeigu mes leisime gražinti pagal Dublino reglamentą e, E, gražinti tas valstybės, kurios, gražinti iš tų valstybių, kurios pasiūlė vietą priimti. Komisija mano, kad dėl teisinių įsipareigojimų darėtis nebūtų, ne, negalėtume. Ir valstybės, kurios priima asmenys arba perkelia asmenys, jos turi uh, laikyti savo įsipareigojimų. Uh, Aš manyčiau, kad valstybės turi laikytis savo įsipareigojimų ir uh, laikytis ES teisės aktų ir uh, negalima darytis dėl perkelimo. Kolegos turi išvykti. pranešėjų, kurie rengia pranešimą šiame posėdėje nėra. Aš norėčiau padėkoti tiems, kurie atvyko ir išbuvo iki pabaigos ir iškėlė labai aktualius klausimus. Puikiai suprantu, kad kad e, politiniai aspektai turi būti aptarti ir humanitariniai klausimai taipogi. Ir iš tikrųjų buvo labai naudinga diskusija, dėkoju, kas jie dalyvavo. Aš norėčiau padėkoti komisijos atstovams už tai, kad jie atvyko. Kaip ir praėjusį kartą buvo minėta, mes turime reguliariai keistis informaciją, išklausyti jūsų ataskaitos. Ir man atrodo, kad svarbiausia yra išsaugoti mūsų ryšius, e, tiesiog siekti atskaitomybės ir dar kartą norėčiau padėkoti kolegoms, kurie liko šioje diskusijoje ir jeigu mes to nebūtume padarę, tai mes tiesiog nebūtume iškėlę tų humanitarinių svarbių klausimų. Dėkoju Jums, komisijos atstovams ir kitas posėdis, pasiteigiamasis. Jisai vyks sausio 23-ąją. Steigiamasis tai reiškia, kad Jūs iš naujo suformuluosite komiteto sudėtį. Taigi susimatysime sausio 23 dieną. Dėkoju visiems, kurie liko iki pačio pabaigos. Kitų klausimų nėra. Posėdį baigiame.